Allora, dear colleagues, we can uh, start. Gerbiami kolegos, pradėkime nuo pirmo darbo tvarkės uh, klausimo, tai yra darbo tvarkės patvirtinimas. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet laikome, kad darbo tvarkė patvirtinama be pakeitimų. Antrasis uh, klausimas, pirmininko pranešimai ataskaitą apie NV apsilankimą Helsinkije. E, susitikimo dokumentai, e, tarp jų yra e, ataskaita apie mūsų komiteto delegacijos apsilankymą Helsinkije, kuris vyko gegužės 17-19 dieną. Vertimas Mm, įprastinis kalbų režimas ir taip pat noriu pasakyti, kad galite susipažinti su dokumentais internete. Koordinatorių sprendimai taip pat yra išplatyti jums elektroniniu paštu, jeigu niekas neprieštarauja, jie e, laikomi patvirtintais. Dar turiu grįžti prie pirmininko pareiškimų ir noriu pasakyti, kad šiandieną 15 valandą E, mūsų komitete vyks pasirašymo ceremonija e, dėl Europos parlamento aplinkosaugos politikos šiais metais e, dokumentų, taip pat namos EMAS sistemos. Dokumentą pasirašys pirmininkas Martinas Šulcas ir generalinis sekretorius Klausas Velė. Kaip žinote, EMAS yra savanoviška priemonė skirta įvertinti ir pagerinti E, veiklą aplinkos saugos požiūrių pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės. E Mes veikia nuo 2007 metų visose trijose darbo e, vietose Europos parlamento. Aplinkosaugos politika yra vienas iš svarbiausių dalykų Europos aplinkosaugos sistemos ir per šią kadenciją bus atnaujinti įsipareigojimai Gegužės 9 dieną buvo pateikti pasiūlymai. Aš kviečiu visus narius pasirašy, padalyvauti pasirašymo ceremonijoje. E, dabar e, tvirtiname 26 dienos posėdžio protokolą. Jeigu niekas neprieštarauja, tai laikoma, kad protokolas yra patvirtintas. E, kitas klausimas - tarp institucinės dėrybos vykstančios. Norėčiau priminti e, Jums, kad vyksta trišalės dėrybos dėl oficialios kontrolės. Dešimtasis e, naujausias e, trilogas vyko birželio 15 dieną, 10 trišalių dėrybų, 17 šešilinių pranešėjų susitikimų vyko per 8 mėnesius, pirmininkant Liuksemburgui ir Niderlandams ir tikimasi, kad parlamentas pasieks susitarimą ir koreperas jį patvirtins oficialiai rytoj ir kad mūsų komitetas Liepos mėnesį balsuos dėl šio klausimo. Norėčiau padėkoti kolegams, pirmiausiai poniai Kadebach už darbą ir už puikius rezultatus darybų metu. Toliau šeštasis darbo tvarkės klausimas e, keitimasis nuomonėmis e, su komisijos atstovais e, dėl atliekų aplinkosaugos teisės aktų įgyvendimas. Kaip jūs prisimenate, mes buvome surengę jau vieną sesiją, bet nepavyko mums baigti visų dalykų aptarti ir turime e, tam tikrų klausimų, kuriuos atsakys komisija. Ir dabar siūlau e, laikytis įprasnės tvarkos. Pirmiausiai suteikėti žodį komisijos atstovams. Noriu padėkoti ponui Kestučiui Sadauskui, kad atvyko pas mus. O paskui pradėsime diskusiją. Po to, kai komisijos atstovai atsakys į klausimą, prašom komisijos atstovai. We start with uh, question number one. Pradedame nuo pirmo klausimo. Ačiū pirmininkė. Jeigu gerai supratau, šis klausimas, pirmas klausimas, yra susijęs su šalutiniais produktais ir nebelaikymo atliekomis statusu. Tokia tvarka klausimų. Noriu Jums padėkoti už tai, kad organizavote pasikeitimą nuomonėmis šiuose diskusijose. Tema tikrai labai svarbi. Sąlygos, kurios yra penktame ir šeštame e, straipsnėje atliekų pagrindų direktyvoje, leidžia padėti valstybėms narėms taikyti atliekų apibrišti, atskirti, kas yra atliekai, atliekos, kas nėra atliekos gamybos procese ir susigražinimo, atliekų susigražinimo procese. Tai yra grindžiama egzistuojančiais teisės aktais. Abiejose straipsniuose penktame ir šeštuose numatyti trys būdai, kaip būtų galima e, taikyti šias sąlygas. Jos priklauso nuo to, kuo yra grindžiamos. Ar jos grindžiamos ES kriterijais, ar nacionaliniais kriterijais. Ir trečia, trečia galimybė galima taikyti sprendimus nacionaliniu lygiu kiekvienu atskiru atveju. Nacionaliniai kriterijai turėtų būti pranešami komisijai remiantis kitą direktyvą, kad komisija ir valstybės narės galėtų patikrinti, sutikrinti, jog nebūtų kenkiamas sklandžiam vidaus rinkos funkcionavimui. Pagrindės varomosios jėgos nustatant kriterijus nacionaliniu lygiu yra tuomet, jeigu nėra ES lygių nustatytų kriterijų ir jeigu pramonė reikalauja specifinių kriterijų. Nuo atliekų pagrindų direktyvos taikymų valstybės narės bent jau 21, mažiausiai 21 sprendimas buvo praneštas valstybių narių komisijai apie nacionalinių e, Junktinė karalystė, Prancūzija, e, Austrija ir Niderlandai pateikė tokius, e, tokius pranešimus iš viso 21. Kalbama apie e, kompostus, puvinius, kitokius e, atliekų tvarkymo būdus. Ir nacionaliniai teisės aktai yra derinami su europiniais teisės aktais, o vienu atveju, konkrečiai Junktinės karalystės atveju, dėl atliekų e, sprendimo, kai buvo kalbama apie, apie perdirbamus e, degalus, komisija pradėjo pažeidimo procedūrą. Komisija turi patikrinti, ar tinkamai taikoma penktas ir šeštas straipsnis, suteikiant valstybėms narėms aktyvesnį vaidmenį ir atsakomybę priimti sprendimus pagal tuos straipsnius ir e, užtikrinti pramoninę simbiozę. Komisija nesiūlo keisti tų trijų mano minėtų būdų, kaip yra taikomi tie straipsniai, tai yra ES nacionalinių lygių ir kiekvieno atskiro atveju. Komisija taip pat nesiūlo keisti egzistuojančių sąlygų, nes jos buvo parengtos remiantis Teisingumo teismo praktika ir neiškilo kokiu nors įgyvenimo problemų nacionaliniu lygiu ir tai rodo, kad, rodo, kad tos sąlygos yra tinkamos, jų nereikia keisti. Susisiekėme su komisija siekiant e, patikslinti apibrieštis, kas yra šalutinis produktas ir nebelaikymo atlikimo statusas. Komisija patiekė gairės remiantis teismo praktiką ir pateikė pavyzdžių iš, Europų, iš valstybių narių. Mes esame nusiteikę, jeigu reikės pateikti ir papildomų paaiškinimų. Dėl tolesnių veiksmų, dėl rengimo kriterijų ES lygių. Komisija norėtų tokią galimybę palikti atvirą, bet prieš pradedant darbą turime įvertinti, kokia būtų pridėtinė vertė, jeigu kurtumėm naujus nebelaikymo atliekų statuso kriterijus. Ir komisija taip pat turėtų atnaujinti dabartinius kriterijus, Ir dar noriu pabrėžti, kad naujų kriterijų kūrimas pareikalautų daug išteklių. Jau nekalbant apie tai, kad e, veiksmų planas žiedinė ekonomika jau numato, e, numato nebelaikymo atliekų statusą ir, ir šaltinių produktų statusą. Ir e, Taip pat e, mokslinė bendrė rengia kriterijus kitų tam tikrų atliekų tvarkymo būdams susijusiams su deginimu ir taip toliau. Dėl e, e, susigražintų atgautų, kietoje atgautojo kūro patikti komentarai ir Italija pasinaudojais ir apribojo kietojo atgautojo kūro uh, E, naudojimą, remiantis pramoninio emisijų direktyvos nuostatomis. Tai leidžia e, apriboti taršą, kad jinai neviršytų nustatytų ribinių verčių. Ačiū. Dėkuoju. Jūs atsakėte į pirmosius tris klausimus. Ar kolegos norėtų ką nors paklausti, papildyti, ponas Taubas, prašau. Dėkuoju komisijai už paaiškinimą. Mes turime šiokių tokių abejonių dėl ES politikos nuoseklumo. Mes diskutavome apie tai ir aš dabar klausausi komisijos ir nesijaučiu įtikintas, kad kriterijai, kur, kurie buvo paminėti, tai yra nebelaikymo atliekomis kriterijai ar jie galėtų užtikrinti politikos nuoseklumą. Mes žinome, kad valstybės narės taiko skirtingus kriterijus skirtingais būdais. Galiu suprasti problemas, sunkumus, su kuriais susidūra komisija, kai reikia sekti, stebėti, kas vyksta kiekvienoje valstybėje narėje ir rasti sprendimus. Taikomos skirtingos technologijos, skirtingi požiūriai ir man būtų labai, aš būčiau labai dėkingas, jeigu jūs galėtumėt labiau panagrinėti nebelaikymo atliekomis kriterijus, paaiškinti, su kokiais sunkumais susidurite, nes jūsų sunkumai bus mūsų sunkumai. Galbūt jūs galėtumėt e, išaiškinti, kokios yra problemos susijusios su nebelaikymo atliekomis kriterijais. Ačiū. Uh, Dėkuoju. Nežinau, ar būtų dar klausimų iš kolegų? Ne. Todėl tuomet suteiksiu žodį vėl komisijai atsakymams. Dėkuoju ponui Torlas už užduotą klausimą. Yra skirtingų problemų. Teoriškai popierio visą tai gali atrodyti gerai. Susidaro įspūdis, kad tai yra gerai bendrai rinkai, kad tai yra uh, gerai verslui, tos produktus, kurie buvo laikomi atliekomis jau nebelaikyti atliekomis, palaikyti, tolesni, panaudoti tolesniam produkcijos cikle ir taip toliau. Bet yra realybė, yra tikrovė, kuri iškelia sunkumų. Pavyzdžiui, stiklų ir metalų yra nebelaikoma atliekomos, atliekomis kriterijai, Pavyzdžiui, Italijoje buvo pasinaudota metalui taikomais tais kriterijais, nes. Bet kitos valstybės narės nepasinaudojo tais kriterijais, tą patį galėčiau ir apie stiklą pasakyti. Prieš keletą metų buvo atliekų kriterijai popieriui nustatyti, bet tai buvo nesėkmingas mėginimas. Kas įvyko, tai buvo interesų konfliktas tarp perdirbėjų ir atliekų surinkėjų. Ir tai dažniausiai ir atsitinka, kai pradedame e, renkti nebelaikymo atliekomis kriterijus, nes yra tam tikri kriterijai ir tie kriterijai vieniems tinka, o kitų veiklą gali gerokai apsunkinti. Taip pat dėl popieriaus kriterijų, kas atsitiko, jeigu per daug popieriaus na, su, surenkama, tai per daug kokybiško popieriaus bus išvežama iš ES. Taip pat tuos kriterijus labai sudėtinga renkti, jie reikalauja daug išteklių, daug resursų. Ir mes galime investuoti tuos išteklius tik tuo met, jeigu rinkose, nacionalinėse rinkose bus taikomi tie nebelaikamo atliekomis kriterijai, jeigu yra poreikis tokiems kriterijams. Mes bandome įsiklausyti į į verslo mm, prašymus, jeigu jie, pavyzdžiui, prašo, kad jiems būtinai reikia tokių kriterijų, mes turime įsigilinti į tuos poreikius. Bet vienų verslo įmonių poreikiai nebūtinai yra, atitinka kitų poreikius. Štai tokie mano pasvarstymai, kokių kyla sunkumų rengiant nebelaikymo atliekomis kriterijus. Mes turime patikrinti, ką daro valstybės narės viduje, kokie nacionaliniai sprendimai priimami galbūt reikia, mes negalime kiekvieną atskirą atveju išnagrinėti ir čia yra problema. Bet direktyvoje mes, mes paprašėme, kad būtų patvirtintas, e, patvirtinta prievolė valstybėms narėms nustatyti tokius kriterijus arba priimti sprendimus kiekvieno e, atskiro, kiekvieno atskiro atveju. Ir tuomet mes e, patikrintume, ar viskas yra gerai, ar atitinka tie kriterijai ES teisės aktus ir ar nedaroma žala e, vidaus rinkos veikimui. Kita vertus, jeigu įvertiname visą ciklą, e, kai atliekos e, įgauna nebelaikimo atliekomis statusą, kaip tuomet? Tuomet yra iš karto iš tų atliekų gaminami kiti produktai, gaminiai. Ir tuomet jau nebereikia nebelaikymo atliekomos kriterijų, tada jau reikia e, laikytis e, produktų gamybos reikalavimų užtikrinti saugą, aplinkos saugus reikalavimus, kitus dalykus. Taigi tikrovė yra kur kas sudėtingesnė ir reikalauja galbūt ir kitų sprendimų. Mes raginame neuždaryti durų, kalbant apie nebelaikymą atliekomus kriterijų, kokiais atvejais jie tikrai yra reikalingi, Pavyzdžiui, trašų reglamente mes tai pasiūlėme, bet čia reikia laikytis proporcingumo. Labai ačiū. Ar daugiau nėra klausimų? Jei ne, galime eiti prie kito darbo tvarkės klausimo, kuriame kalbėsime apie gamintojo atsakomybę. Suteiksiu žodį komisijai pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Šis klausimas nepaprastai svarbus ir turbūt iš, viena iš realių atliekų tvarkymo srities pergalių, taip pat ir žiedinės ekonomikos pasiekimas. Todėl ir norime, kad išplėstos gamintojų atsakomybės principas būtų sėkmingai ateityje įtvirtintas. Tai yra visiškai e, neišvengiama ir Europai, ir kitoms pasaulio dalims. Kalbant apie išplėstos gamintojo uh, atsakomybės e, išplėtimą iki nuotolinių pardavimų. Pagal atliekų direktyvą valstybės narės gali taikyti tokią atsakomybę e, fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie e, gamina, parduoda arba importuoja produktus komercinių lygmenių. Be to, pagal šią nuostatą valstybės narės gali išplėstą gamintojo atsakomybę pritaikyti juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie parduoda ir importuoja produktus pagal e, nuotolinį pardavimą. Ir e, tai e, bus daroma nacionalinių valstybių lygmenių, nes tai yra jų atsakomybė. Kalbant apie elektroninę įrangą ir baterijas. ES teisės aktai numato labai konkrečius reikalavimus gamintojams, kurie naudojasi e, nuotoliniais pirkimais. Atliekų teisės aktų pakeitimuose Europos komisija siūlo minimalius, ne minimalius, bet minimalius reikalavimus IPRA schemai. Šiais e, pakeitimais bus siekiama pagerinti šių schemų skaidrumą ir jų kontrolę ir bus sustiprinta gamintojų ir gamintojų organizacijų atsakomybė. Europos komisija mano, kad šios nuostatos numatys papildomų priemonių spręsti klausimus susijusius su tarptautinė nuotolinė priekyba ir leis išspręsti e, nesilaikančių taisyklių atsakomybė, free riders atsakomybė. E, de, pagal atliekų ir pakuočių atliekų direktyvą šioje schemoje yra laikomasi e, nustatytų teisės nuostatų. E, ne vienoje direktyvoje nėra numatytos konkrečios taisyklės dėl e, gamintojų finansinio indėlio. Pagal atliekų teisės aktus Europos komisija siūlo įdėkti e, bendruosius reikalavimus pagal EPR e, sistemas, tai atitiks ir Italijos numatytą atitinkamą schemą, ir bendrėjai gamintojų reikalavimai, kurie yra pasiūlyti, apims visus atliekų tvarkymo kaštus ir atitinkamų produktų e, kaštus. E, kaip gerbiamas parlamento narys sako, tai sumažins išlaidas vartotojams ir savaldybėms atsakingoms už komunalinių atliekų tvarkymą. Pagal uh, laikinąją taisyklę uh, atliekų pagrindų direktyvas 8 straipsnėje numatyta uh, valstybėms narėms bus suteikti treji metai šių reikalavimų į pritaikymui, įgyvenimui. Dėl pažeidimų matome, kad valstybės narės turi tobulinti regionius atliekų tvarkymo planus. Matome, kad Italija savo prievalio laikosi ir uh, E, išliekančius regioninius planus 2016 metais ir šiais metais yra numačiusi galutinai peržiūrėti ir sutvarkyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Ar kas nors iš kolegų turėtų klausimų? Atrodo, kad ne. Tada galima eiti prie kitos klausimų grupės. E, konkrečios atliekų uh, E, rūšys ir operacijos. Vėlgi Europos komisijai suteiksiu žodį. Dar kartą pirmininkė, ačiū dėl e, nebeeksploatuojamų automobilių nelegalaus eksporto. Pone, ponas Demes Maker apie tai klausė. Mes iš tiesų čia susidurėme su problema. E, ne tik įgyvendinant šį teisės aktą, bet ir mūsų ekonomika praranda labai daug vertingų resursų. Kiek žinau, ponas Florence taip pat yra parengęs dokumentą tą temą. Kaip tik dabar Europos komisija e, tvirtina ankstyvųjų vertinimų rezultatus. Pagal juos nuo 3,5 iki 4,5 milijonų automobilių kiekvienais metais yra ne. E, pateikiami, e, yra įregistruojami kaip nebeeksploatuojami, kaip nebenaudojami automobiliai. Jų e, vieta turėtų būti labai aiškiai žinoma, jie turėtų būti perduoti ES viduje į metalo laužą arba kažkur saugomi. Tai, kad trūksta e, registruose tokių automobilių, rodo, kad e, tie automobiliai yra E, nelegalus, jie yra perdirbami kažkur, tai tai yra kenksminga aplinkai, labai dideli finansiniai nuostoliai tokiu būdu yra išgyvenami ypač mažų ir vidutinių įmonių. Ką mes čia galim padaryti? Kad išspręstume šią problemą, turėsime imtis veiksmų keletų lygmenių, ypač sustiprinti turėsime bendradarbiavimą e, tarp nacionalinių ekologinių ir registravimo institucijų. Uh, Turi būti pagerintos įregistravimo ir išregistravimo sistemos, kad geriau kontroliuotume naudotų automobilių prekybą ES viduje. Europos komisija šiuo metu įgyvendina e, planus e, šiuo klausimu. E, konsultacijos su interesuotais subjektais bus pradėtos dar šios vasaros pabaigoje. Įvertinsime nacionalinės priemonės, nelegalaus automobilių išmetimo mastams pasverti, arba nebeeksploatuojamų automobilių sunaikinimo sistemai įvertinti. Tikimasi, kad ši iniciatyva atneš konkrečių rezultatų iki kitų metų vidurio. 2016 e, m. E, sausio 1 dieną įsigaliojo nauji pakeitimai dėl atliekų pervežimo reglamento. Nu, atliekų pervežimo reglamento. Te tai sugriežtina pervežamo atliekų kontrolę, bet to Europos komisija kaip tik dabar rengia teisės aktus, e, kurie susijęs e, muitinių kodeksą ir atliekų e, tvarkymo kodeksus. Ir paaiškės iš to, kurios prekės yra išvežamos kaip atliekos, o tiksliau gal pasakytumėm atliekos, kurios išvežamos uh, kurios dar yra nu, vartojamos prekės. Europos komisija paskelbė porą gairių, pagal kurias valstybės narės bus įvertinamos, e, e bus vertinamos valstybių narių pastangos susitvarkant su e, nebenaudojamas automobiliais E, ponas Pedičinį pateikė klausimą dėl atliekų deginimo. Europos komisija iš parlamento jau anksčiau yra gavusi du panašius klausimus. Tai tikrųjų kelia nemažą susirūpinimą ir Europos komisija susisieks su Italijos administracija, kad šią sritį išnagrinėtų dar detaliau. Preliminariai galiu pasakyti, kad papildomų deginimo įrenginių Italijos tam tikrose regionuose turbūt reikės, bet klausimas kiek Čia e, keletas argumentų yra svarbus. Pirmiausia, jau šiuo metu Italijos turimas deginimo įrenginių e, mastas atrodo yra pakankamas. 2014 metais viskas buvo pasverta ir maždaug atitinka e, poreikius. Kitas dalykas, jeigu, deginsime, jeigu didinsime deginimo įrenginių kiekius, e, gali būti, kad priartėsime e, per daug greitai prie 2020 ir 2030 metų išsikeltų tikslų. E, didžiausios deginimo įstaigos yra Italijos pietuose, kur savartynų e, kiekiai ir taip yra labai dideli. Todėl komisija sako, kad reikėtų skatinti atliekų perdirbimą, o ne e, kitas jų apdorojimo rūšis. Mes turėtumėm vengti tokių situacijų, E, kad pasvertume deramą viešų fondų naudojimą. From... Labai ačiū. Klaus, ponas Florens turi klausimą. Mm. Labai ačiū. Aš e, pats daug metų e, šią direktyvą domėjausi ir su Europos komisija buvo kilęs konfliktas, kam E, tenka galutinis, galutinė sprendimo teisė įvertinant automobilio likimą. Ar tai bus vartotojas, ar gamintojas, ar atliekų tvarkytojas. Europos komisijos teisininkai sutiks, kad taryba sukėlė nemažai problemų ir vos tik tai įsigalėjus šią direktyvai, rezultatas buvo toks, kad e, nuo pat pradžių daugybė automobilių iš visos Europos Sąjungos e, nuo vakarų iki rytų e, yra pašalinamas iš rinkos, išimamas iš rinkos. Koksgi to, kokios to pasiekmės? E, atsirado zonos kai kuriuose Europos valstybėse narėse, kur e, įsisteigė tarsi automobilių skerdyklos, kabutėse galėčiau sakyti. Į tuo tarpu įmonės, kurios turi e, teisėtą švarias automobilių e, sunaikinimo įrang, įrenginius, įrangas, e, stovi be darbo, o didžioji dalis e, tų atgyvenusių automobilių patenka į Europos rytus, iš kur yra kažkur išvežamos. Mane pritrenkia, aš kalbu čia apie Europos komisiją, tai kaip uh, ji šią problemą sprendžia. Labai daug įmonių, bent jau mano valstybė, yra smarkiai nusivylusios, nes sukurtos taisyklės nėra geros. Kai aš girdžiu, kad Europos komisija organizuos e, konsultaciją su suinteresuotais subjektais vasarą, tai aš galiu drąsiai pasakyti, kad vėluojam bent penkeriais metais. Turiu pasakyti, kad e, aš pats nenoriu nieko asmeniškai žaisti, bet uh, Man atrodo, kad viskas yra aišku. ES atliekų politika neveikia gerai. Ir grįšiu prie savo pradinio pavyzdžio. Nes nelabai dar ir žinom, kas yra perdirbimas. Neturime aiškaus apibrėžimo, kas yra atliekų perdirbimas. Šešios ar septynios nuomonės ES išsiskiria tą temą. Kaip gali tada politika veikti? Aš, būdamas komisijos vietoje, labai rimtai apie tai pagalvočiau. Ką konkrečiai padaryti įmanoma padaryti? Kas nuspręs, koks bus seno automobilio likimas? Kas už tai yra atsakingas? Kam tenka galutinis žodis? Europoje visi iš mūsų šaiposi. Pajūrį nuvažiuokit, pamatysit šimtus tūkstančių senų automobilių, kurie yra išplukdomi kažkur. Taigi aš esu tikrai įsiutęs, nes e, dėl to ir ekonominius nuostolius didelius patiriu. Kartu e, su e, pranešėja turėtumėm pagalvoti ar paraginti, kad būtų elgiamasi racionaliau. Galvojame apie žiedinę ekonomiką, bet čia egzistuoja didžiulės spragos, žaliavos išplaukia. Europos komisija tuo tarpu organizuoja konferenciją su suinteresuotomis pusėmis. Mes be žodžių liekam po tokių pasisakymų. Galiu pasakyti, kad mes su Europos komisija nuo pat pradžių kartu dirbam, nuolat mes su jais tarėmės, atrodo, kad jie labai, labai liberaliai buvo nusiteikę ir dabar matom, kokie yra rezultatai. Ir e, matom, kad dabar sukurta sistema yra keuras rėtis, daugybė visokiausių spragų, o padėtis Europoje yra verta pašaipos. Ačiū kolegos, ar turite dar klausimų? Tada aš suteikiu žodį komisijai. Moment. Uh, thank you. Um, uh, I could agree. Ačiū. Galiu sutikti su jūsų kritinė analizė, ponė Florence. Be abejo, turim nepamiršti, kad kalbam apie direktyvą ir kai klausim, kas yra atsakingas už jos įgyvendimą, visi puikiai žinom, kad valstybės narės. Taigi jos turi būti atsakingos už to dokumento įgyvendinimą arba neįgyvendinimą. Kita vertus, aš negaliu pasakyti, kad visai nieko nedavė ši direktyva. Jeigu pažiūrėtumėte į automobilių detalių pakarti, pakartotinį panaudojimą Europoje, tai turbūt e, daugiausia, e, lyginant su kitais produktais, e, tų detalių yra panaudojama negu ko kito. Ir kai kalbame apie atsakomybę, gamintojo atsakomybė būtent čia ir veikia, produkt, gamintojo atsakomybės išplėtimas iki automobilio pardavimo veikia labai gerai, kai E, dokumentas direktyva yra gerai gyvendinta. Nes, kiek žinau, automobilių detalės iki 90 procentų kartais yra pakartotinai panaudojamas. E, dėl to, kad mes nelabai žinome, kur kai kurie automobiliai pasideda. E, taip, padėtis neramina, nes tikrai milijonų automobilių likimo mes nežinome, kas su jais atsitinka. Gal greičiausiai yra išvežami iš ES, gal ir išardomi pačioje ES. Ir kai tie automobiliai yra išardomi nereglamentuojamomis aplinkybėmis, susikuria iškraipta konkurencija, nesažininga rinka tiems, kurie veikia pagal įstatymą. Būtent šioje srityje mes turime padirbėti kartu su valstybėmis narėmis ir pirmiausia su registravimo ir išregistravimo tarnybomis valstybėse narėse. Nes šioje srityje teisės aktai nėra deramai įgyvendinti. Aš nesakyčiau, kad e, naudotų automobilių eksportas yra bendrai blogas dalykas. Man atrodo, kad jeigu atrandama, kaip automobilį kitur panaudoti, tai nieko čia blogo. Klausimas tik tai atsitinka, kas e, su jais pasidarys, kai jie iš tikrai taps nebenaudojami ir jie bus tikrai išardomi deramai. Bet e, čia ir pradedama tikroji gyvenimo ciklo analizė. Bet e, didžiausi sunkumai kyla, kai tie auto, e, naudoti automobiliai yra nelegaliai išvežami ir tiesiog dinksta mūsų rinkoje. Ir tada aš sutinku, kad mes prarandame e, nederamai išteklius, kurie yra vertingi, kurie yra brangus. E, žinome, kas yra automobiliuose. Ten yra labai daug vertingų ir taip pat pavojingų medžiagų. E, todėl kai automobiliai Europoje yra išardomi pagal taisyklės, viskas yra puiku, tai yra geras pavyzdys pasauliui. Tačiau kai valstybės narės atitinkamų direktyvų neįgyvendina, susidurime su rimtomis problemomis. Taigi mes norėtumėm valstybėms narėms suteikti teisę įvertinti problemos mastą, jos detalės Mes norime jums nuro, pateikti tam tikras gairias ir ly, žymiai labiau negu anksčiau kontroliuoti, kad tos direktyvos įgyvendinimas vyktų sklandžiai. Ačiū. To... Dėkuoju. Dar ponas Lorenzas nori paklausti papildomai. Galima sakyti, kad Jeigu veikiantis automobilis yra išvežamas į Rytų Europą, viskas gerai. Jeigu jis yra praėjęs e, techninę apžiūrą, tai nėra jokių problemų, bet pasižiūrėkime į tam tikras detalės. Jūs kalbėjote apie gamintojų atsakomybę. Sprendimas tarsi rastas E, elektroninės atliekos yra apibrieštos ir Vokietijos automobilių gamintojas galbūt perka akumuliatorių iš vieno e, pirkėjo e, lempas iš Bosch ir tuomet Boschas turi apmokėti senodas. Mercedesas ir Audi už tai nieko nemokės, tačiau kaip apie tai, kai kažkas gamina spiruoklės ar uh, varštus. Ar jie yra atsakingi? Ir kai kas nemoka ir visiškai nejaučia jokios atsakomybės. Ir Beveik visose automobiliuose yra speciali, specialūs įtaisai, bet jie neatsispindi balansė. Ir nėra numatyta gamintojo atsakomybė. Tokiu atveju prekes kažkur iškeliauja, jeigu pasižiūrėsime į automobilius, kurie iškeliauja link Lenkijos, per Belgiją ir kas tikrina, kas yra automobiliuose, kas yra sunkvežimiuose. Tai tikrai nėra patenkinama padėtis. Komisija, prašom. Valstybės narės gali skirtingai apibriežti e, gamintojų prievalės e, išplėstinės ar gamykla, ar tie, kas pardavinėja, yra atsakingi. Aš nežinau, kokia yra konkrečiai padėtis Vokietijoje, tai yra be nedidžiausia automobilių gamintoje. Tačiau kažkas turi būti atsakingas negali būti taip, kad niekas nėra atsakingas ir Vokietijos valdžia turi e, taikyti taisyklės, jeigu to kol kas nėra. Taip pat galima kalbėti ir apie paskatas vienas dėlis Europos gamintojas e, kitoje šalyje, kurios neminėsiu, turi gana įdomią sistemą, kuri e, skatina atnauinimą ir supirkimą atsarginių dalių. Ir e, tokiu būdu atsiranda paskatos gražinti vertingiausias atsarginės dalis ir tai yra sėkmės pavyzdys. Ir kas tikrina, ar naudoti automobiliai keliauja vežami sunkvežimiais, tai yra vidaus rinka ES ir valstybių narių institucijos atitinkamos turėtų tą daryti, tačiau e, kita vertus, kertant sieną, e, turi įsitraukti muitinės. Ir mes e, ban, turime padėti muitinėms E, taikyti muitinės kodeksą. Ir aišku, negalima e, pervežti automobilių nepastebint. Daug kas naudojama, elektroninės, pavyzdžiui, naudojamos e, detalės išmontavus automobilius. Ir man atrodo, kad jeigu būtų daugiau kontrolės, tai būtų sumažinti atveju, kai neleistinai yra pervežami nebenaudojami automobiliai ir reikia tam tikras pastangas sustiprinti. Dėkoju. Jeigu nėra kitų klausimų, e, tai mes galime keliauti prie kito punkto. Tai yra priešinimas, prieštaravimas pagal 106 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Aš iškart suteiksiu žodį autoriai prieštaravimo. Tai yra ponia Godin. Prašom. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Šis prieštaravimas yra susijęs su E, naujomis leistinomis e, nuosėdų e, ribomis. Meduje kalbu konkrečiai apie tieklopridą. Tai yra pesticidas neokotinoidų klasiai e, priklausantis ir neonikotinoidams e, buvo paskeltas dalinis moratoriumas 13-14 metais šių medžiagų vartojimas Prancūzijoje e, su stabdytas ir apskritai jų vartojimas sumažėjo 31 padidėjo 31 procentų. E, EFSA e, taip pat numato galimybės naudoti šią medžiagą, bet nuo to labai kenčia bitės. Ir komisija siūlo ket, keturis kartus padidinti leistinas nuosėdų e, ribas. Ir noriu pasakyti, kad pagrindų reglamentas apibrėžė leistinas didžiausias likučių ribas, koncentraciją ir e, tokiu būdu yra apribojamas neigiamus poveikis žmogui ir gyvūnams ir reikia atsižvelgti į tai, nustatant naujas ribas. Nežiūrint E, to, kad raginama laikytis nuseklumo principo, atsargumo principo, komisija pateikė pasiūlymą, tačiau ši medžiaga tiklopridas yra laikomas e, e, imuninę sistemą ardančią medžiagą. Ir komisija atliko taip pat poveikio vertinimą. Ir ši medžiaga laikoma galimai kancerogeninė medžiaga. Tai kelia susirūpinimą Ypač dėl to, kad medus yra gaminys, kurio e, reputacija yra labai gerai, kuris, e, kaip teigiama, turi palankių, palankaus poveikio sveikatai. Ir e, mes esame susirūpinę dėl to, kad šis pasiūlymas yra pateiktas, tai kelia susirūpinimą ir bitininkams. Aš norėčiau priminti Jums, kad praeitą savaitę komisijos narys e, Andriu Kaitis pažadėjo taikyti atsargumo principą e, ir dėl to aš e, noriu dar kartą pateikti savo pasipriešinimą valstybės narės, viena valstybė narė, e, kuri pateikė savo išvadas, tai yra Vokietija, yra atlikusi e, du tyrimus. Ir e, mm, tai susijęs su. Ir paaiškėjo, kad valstybės narės turi laikytis protokolo ir kad uh, insekticidų vartojimas yra apskaičiuotas kaip du kartus didesnis. Jeigu mes pasižiūrėsime į EFSA tyrimą, kuris atliktas vasario 8 dieną, dėl leisnos koncentracijos likučių, taip pamatysime, kad e, nustatytas tam tikras poveikis e, bitėms. Ir aš noriu pasakyti, kad EPSOS išvada yra e, pagrįsta 2011 metų reglamentu numeris 507. Medus yra prilyginamas e, gaminiui, kuriame yra daug cukros. Kol kas nežinome, bus, e, kokia bus galutinė išvada tyrimo. Yra analizuojami, analizuojami duomenys, reikia pasitelkti e, mokslinius duomenys apie tiekloprido poveikį bitėms. Ir mes e, žinome, kad e, atsiliepia neigiamai ši medžiaga ne tik medui, bet ir kitiems e, bitininkystės produktams, kaip kad bičių pienelis ir panašiai. Ir iš tikrųjų nereikėtų pakelti tos ribos iki 0,2 mg kg nuo 0,05 mg mg. Yra labai sunku suprasti, kodėl taip daroma. Mm, kai kurie tyrimai e, yra rodo, kad pasirinktas požiūris yra neteisingas ir reikia taikyti atsargumo principą. JAV, pavyzdžiui, e, iš vis nulinis e, lygmuo leidžiamas tiek loprido meduje. Ir 5500 parašų buvo surinkta e, nuo savaitgalio praeito, kuris kurie prašo pasipriešinti siūlomam sprendimui ir dėl to aš prašau tą patį padaryti. Ponas Buzoj. Ačiū, pirmininkė kolegos, e, gerbimi komisijos atstovai. Aš norėčiau pristatyti uh, kolegų Envi išvadas, taip pat savo poziciją dėl rezoliucijos, kurią pateikė kolegė Silvi Godin. Reglamento projektas, e, kurį siūlo komisija, nustato didžiausią leisną likučių koncentraciją, kalbam apie tieklo pridą meduje. Ir tai leistų valstybėms narėms suteikti leidimus augalų apsaugos produktams, kuriuose yra šios medžiagos. E, ji naudojama purkšti e, kultūroms, e, iš kurių nektarą renka bitės. E, ši medžiaga, insekticidas, pesticidas yra mm, naudinga medžiaga, kuri jau naudojama ilgą laiką, naudojama žemės ūkėje ir augalininkystėje. Purškiami vaiskrumiai, daržovės, kiti augalai ir augalai Tai leidžia geriau e, valdyti e, kultūrų auginimą. Tai taip pat yra susijęs su produktyvumu įvairių kultūrų ir ūkininkai gali tokiu būdu e, naudoti veiksmingą priemonę, kovojant su augalų lygomis ir kenkėjais. 1900 1107-2009 metų reglamentas e, numato, kad e, reikia laikytis visų saugumo e, apribojimų ir tuomet leisti naudoti tam tikrą medžiagą ir taip yra pf, bičių atveju. Ir reikia pasakyti, kad augalų apsaugos priemonės turi būti vartojamos teisingai laikantis e, visų apsaugos reikalavimų. Teklopridas prieš 15 metų buvo pradėtas naudoti ir ne, e, netrodo, kad tai būtų kengsminga žmonėms, jeigu laikomasi visų saugumo nurodymų. Ir Vokietijoje yra atlikti tyrimai, e, kurie parodo, kad ši medžiaga nekenkia bitėms. Uh, ir e, kad toksiškumas bičių požiūrių e, yra nedidelis, taip pat ir kitų vabžių. Ir EFSA priejo prie išvados, kad leistina likučių koncentracija 0,15 ar 0,2 mg kilogramui e, medui, medaus neturėtų padidinti toksiškumo. E, medaus ir atrodo, kad tai neturėtų kelti rimtų e, pasiekmių neigiamų e, žmonių sveikatai. Ačiū, ponas Limovič. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Noriu pirmiausia išreikšti pasitikėjimą saugos sistema ir Europos agentūrų moksliniais vertinimais. Dėl šios rezoliucijos norėčiau priminti štai ką. 18 vasario Europos maisto saugos institucija pateikė mokslinius vertinimus dėl tekloprido maksimalių likutinių kiekių ir padarė išvadą, kad siūlomas maksimalus likutinius kiekis 0,15 arba 0,2 mg kilograme meduje, kad tai nesukels pavojaus vartotojams ir nesukels toksikologinių referencinių verčių ir dėl to neturėtų kelti sveikatos pavojaus. Pagal EFSOS e, nuomonę, komitetas, kuris rūpinasi augalų ir gyvūnų sveikata, 2016 pradžioje pozityviai nubalsavo, jog reikėtų atstatyti 0, nustatyti 0,2 mg kg maksimalę likutinę e, vertę. Didžioji dauguma valstybių narių balsavo už tai. Vokietijoje ši aktyvioji medžiaga yra vertina kaip ne, nekenksminga e, bitėms. Vokietijoje tai ši medžiaga yra e, ženklinama kaip saugus produktas nekenkiantis bitėms. Dabar yra e, didžiulis e, ilgas patvirtinimo procesas atliekamas ir Europos cheminių medžiagų agentūra, Europos maisto saugos agentūra, valstybių narių e, institucijos ir komisija vertina tą procesą. Tas procesas užtikrina, kad tik tai saugus augalų apsaugos produktai, kurie nekenkia žmogaus sveikatai ir aplinkai, tik tai jie bus naudojami ir pateks ES vidaus rinką. Todėl e, šiuo pagrindu man nėra aiškus pagrindas to rezoliucijos pasiūlymui ir aš esu įstikinęs, kad reikėtų atmesti tą rezoliuciją, jinai nereikalinga. Ačiū. Toliau ponas Florens. Ačiū. Man taip pat rūpi bitės. Bet aš manau, bet ne, neturime iškaus vaizdo, kaip galima naudoti neonikotinoidus. ciklopridas kenkia ir augalams, jo randama ant rapsų. Ir ankstesnis kalbėtojas kalbėjo, kad nuolatos insekticidais yra apiparškiami laukai nuo vidurio gegužės iki vidurio rūpjūčio. Ir tos insekticidus naudoja daugybę metų, dešimt metų, vabžiai kenkėjai žūna, bet paskui vėl sugrįžta. Ir tie insekticidai naudojami mėnesių mėnesiais. Atvažiuokite į mano ūkį, pasižiūrėkite, apsižvalgykite aplinkui. Pasižiūrėkite į rapsą auginamą. Aš, ten nenaudojama insekticidų, visur visur skraido bitės. Naudojant e, tieklopridą visi vabžiai žūna. Problema yra ne tai, ar tas e, tieklopridas yra toksiškas. Reikia žiūrėti galtinį rezultatą. Aš nežinau, kaip reikėtų pavadinti tos visus vabžius, kurie kurie gyvena, bet jeigu visi vabžiai žūna, tai, pavyzdžiui, vorai netgi neturi kuo maitintis. Taigi padėtis yra gana sudėtinga. Man kila klausimas, ar mums iš tiesų reikia to produko, e, kuris naudojamas purkšti rapsui. Galbūt galima naudoti tokius fitosanitarinius produktus, kurie yra įprasti. Ir tuomet nebereikės e, to blogai pagarsėjusio neonikotinoido, teokloprido. Nes e, toks produktas yra nuolat naudojamas daugelį mėnesių ir tai labai e, atneša didelę žalą. Reikia, kad pramonės sektorius siūlytų tokius produktus, kurie negalėtų patekti į vandenį ir kuris neturėtų tokio globalaus žalingo poveikio ir ilgalaikio poveikio, kuris trunka kelis mėnesius. Neonikotinai tai turėtų būti uždrausti. Kai kuriuose valstybės narise 3-4 metus jau jie yra uždrausti. Dėkuoju. Jeigu daugiau nėra kolegų, kurios norėtų pasisakyti, tuomet komisijai suteiksiu žodį ponas Fliuė. Ačiū pirmininkė. Labas rytas. Tiek loplidas. Pirmiausia, norėčiau trumpai paaiškinti, juk reikia daryti skirtumą tarp patvirtintų augalų apsaugos produktų ir e, maksimalių likutinių kiekių nustatymo. Šiandien mes kalbame apie pastarį dalyką - maksimalaus likutinio kiekio nustatymą tieklo pridui. Tai yra svarbu e, ir pasakyti šitą apie patvirtinimo sistemą. Tieklo pridas nuo 2005 metų yra patvirtintas, tai yra neonikotinoidas ir tas patvirtinimas, jo galiojimas baigsis kitų metų balandį. Jis buvo patvirtintas be kokių nors apribojimų arba kokių nors nuorodų į žalą sveikatai. Valstybės narės, jų atsakomybė tenka patvirtinti augalo apsaugos produktus, kuriuose yra e, aktyvios e, medžiagos, veikliosios medžiagos ir taip pat galima imtis e, apsaugumo priemonių bičių atžvilgių. Reikia vertinti tuos insekticidus, kurie gali būti žalingi mm, bitėms ir nenaudoti tų insekticidų tam tikrais e, mėnesiais metų eigoje. Ir taip toliau. Kiekvienam leidimui e, insekticidų reikia nustatyti maksimalius likutinius kiekius, tai daro valstybės narės. Taip pat noriu priminti, jog turime labai griežtai pribuotą naudojimą trijų neonikotinoidų. 2014 tos medžiagos buvo uždraustos, 13 jos buvo uždraustos, griežtai apribotos. Turime mokslinio įrodymų, kad tos trys medžiagos e, yra žalingos bitėms. Tame etape teklopridas jau buvo rinkoje, bet komisija nusprendė, remintis EFSA pareiškimais, nusprendė tieklopridas ir dar kitas vienas nikotinoidas yra žemo toksiškumo ir kad šių dviejų medžiagų, kad nereikėtų jų įtraukti į nikotinoidams taikomus apribojimus. Kaip sakiau, tieklopridas, jo, jo leidimas jam naudoti 2017 balandį nustos galioti ir dabar atliekamas naujas vertinimas, naujas procesas. EFSA tai daro, taip pat ir e, kitos institucijos. Ir čia norėčiau pakalbėti apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas. Jo, Ir taip pat ECA dabartinė klasifikacija yra taikoma, kur naudojami vidaus kriterijai, jie visi bus įvertinti. Noriu priminti, kad komisijos narys Andriukaitis praėjusią savaitę FSREK agentūrams parašė laišką būti pasirengusios peržiūrėti visas medžiagas, kurios galėtų daryti žalą endokriniai sistemai ir atlikti poveikio vertinimą endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Taigi šis procesas yra vyksta, vykdomas. Kaip sakiau, kitų metų balandį jau patvirtinimas pasibaigs, reikės naujų priemonių. Toliau dėl maksimalių uh, likutinių kiekių. Teisės aktų tikslas yra apsaugoti vartotojus nuo kengsmingų medžių likučių maisto produktuose. Ar tai būtų augalinės kilmės ar gyvulinės kilmės produktai nes e, tie likutė gali netgi pašaruose patekti, per pašarus patekti į gyvulinės kilmės produktus. Taip pat reikia apsaugoti bites. Yra teismo byla ir komisijos teisės tarnybos nuomonė buvo atsimta ta byla iš teismo ir buvo nu, pareikalauta nustatyti maksimalius likutinius kiekius atsižvelgiant į bičių sveikatą. Tiek loprido konkrečių atveju MRL buvo mažesnis nei nustatyta riba 0,05 mg kg. Tai buvo padaryta vykdant administracinę priežiūrą, nes valstybės narės norėjo nustatyti MRL medui, bet nepateikė duomenų būtent šiai medžiagai. ir MRR e, sumažinimas iki 0,05 mg nebuvo susijęs su saugos e, reikalavimais. Jeigu mes išlaikytumėm tą lygį, valstybės narės turi patvirtinti augalų apsaugos produktus. Jeigu mes būtent tai padarė, mes negalėtumėm laikytis nustatytų ribinių verčių ir produktai, kurie, kurių sudėtyje yra tie klopridoje, nebetitiktų nustatytų maksimalių likutinių kiekių ir nebebūtų galima jų naudotis. Valstybės narės susisiekė su komisija, visų pirma, Vokietija, taip pat ir kitos valstybės narės, kurios turi gerą reputaciją dėl bičių apsaugos ir paprašė atlikti tą priežiūrą. Vokietija patikė duomenis, juos įvertino EFSA ir leido nustatyti MRR 0,2 mg kilogramui. Tai yra reglamento projektas, projekte įtraukta, projekte, kuris šiuo metu yra svarstomas. Taip pat bitininkų asociacijų prašymas buvo rasti šios problemos sprendimą. Vertinant maksimalius lygutinius kiekius, šį dosiją EFSA visada žiūri į pavojų, kurį gali medžiaga kelti pažeidžiamoms grupėms. Tačiau MRL vertinimai atliekami neatsižvelgiant į tiesioginį ar netiesioginį poveikį ar žalą e, bitėms. Tai patenka į, į reglamento 1107 taikymo sritį. Mūsų pasiūlymui pritarė didžioji dauguma valstybių narių, tik tai du, dvi susilaikiusios buvo. Ir komisija laikosi nuomonėmis, kad mes neviršėme savo įgaliojimų. Pagal teisės aktus E, siekiant nustatyti maksimalius likutinius kiekius ir laikantis reglamento 1107, kur kalbama apie aulo apsaugos produktų pateikimo rinkai. Ačiū. Dėkuoju. Jeigu daugiau nėra klausimų, galime baigti šį klausimą. Ačiū pranešėjų Godin. Priminsiu, kad balsavimas vyks šiandien po pietų ir plenarinėje sesijoje, jeigu šiandien patvirtinsime, plenarinėje sesijoje Liepos mėnesį bus balsuojama. Einame prie kito klausimo mūsų darbo atvarkėje. Tai yra ekonomiškai efektyvios emisijos ir e, investavimas į mažo CO2 kiekio technologijas. Komisijos pasiūlymas yra dėl ketvirto etapo emisijų taršos leidimų sistemos ir yra mūsų pranešėjo pranešimo projektas. Suteiksiu žodį iš karto mūsų pranešėjų, kad jis galėtų paaiškinti šį pasiūlymą, o vėliau pradėsime diskusiją su kolegomis. Pone Dankin, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau trumpai pakomentuoti įvykius, kurie šią savaitę Junktinėje karalystėje vyks. Du dalykus norėčiau išskirti. Pirmiausia, Junktinė karalystė, kaip puikiai žinote, E, jeigu balsuosiu už išėjimą iš ES, tada aš atsisakysiu pranešėjo darbo. Turbūt suprantat mano poziciją, aš manau, kad mano frakcija mane tą supranta ir aš e, tikiu, kad kas nors iš mūsų frakcijos perims tai ir aš linkiu geriausios kloties. Taip pat manau, kad e, būtų e, tinkama būsimam pirmininkui suteikti daugiau judėjimo laisvės. Ir e, visam pranešėjai, atsiprašau. Ir e, aš manau, kad turėsim galimybę iš naujo aptarti tą temą. Labai sunku uh, kalbėti apie vokiškus dalykus, kai vokiškai nemoki. Uh, koksgi būtų mano požiūris. Aš netikiu, kad mes balsuosim už išėjimą iš ES. Aš tikiuosi, kad mano viltis išsipildys. Bet bus taip, kaip bus nepriklausomai nuo to, koks bus rezultatas, ketvirtadienis jau yra labai arti ir reikalai nebebus tokie, kokie buvo iki to ketvirtadienio. Aš e, neturėjau galimybės labai daug diskutuoti ES šią diskusiją. Energetika taip pat e, nedaug dėmesio užėmė diskusijose apie referendumą, o jįgi nepaprastai didė, svarbu vaidmenį vaidina ES. Aš labai dėl to nusivyliau, aš labai daug laiko skiriau e, spręsumas tokius klausimus kaip elektros tinklas, jeigu iškils kokių problemų. Jeigu būtų iškilę kokių problemų, aš manau, jos galėjo puikiai atsispindėti referendumo kampanijoje, dėja to nebuvo. O dabar perinu prie paties pranešimo. Šiuo pranešimu bandome apsaugoti e, Paryžiaus konferencijos tikslų e, siekimo pažangą. Paryžius pakeitė pasaulį. E, Ir aš žinau, kad pusantro laipsnio tikslas buvo nusistatytas, kai kas sakė, kad jo nepasieksime, bet iš tiesų pavyko tai padaryti. Ir šiandien mes čia turime pripažinti, kad didelės dalis problemų, su kuriamis susidursime, nebus išspręstos tik tai per emisijų e, priekybos sistemą. Ir nemanau, kad 2030 metų tikslus turėsime peržiūrėti, bet mes turime e, skirti daug dėmesio visiems mūsų siekiams jeigu mes pakeisime energetikos, norime pakeisti Europos tikslus, energetikos tikslus negalime keisti tik vienos politikos rušies. Turime keisti daugą. Pačiame pranešime išriškėjo nepopuliarių ir populiarių aspektų. Be abejo, taip yra, kaip ir dažnai būna. Ir aš e, esu tikras, kad bus pakeikta pakeitimų, tikiuosi bent penkių ar šešių. Mano uh, Komanda sako, kad gali būti ir daugiau. Esmė yra ta, kad būdami šiame pastate ir šiame komitete turime galimybę šią temą labai detaliai išnagrinėti ir nuspręsti, kaip elgtis toliau. Aš savo darbą galėčiau apibūdinti kaip atvirą darbą. Aš nenoriu uh, nieko nuvilti, stengiuosi būti atviras ir sąžiningas. Pranešimas yra toks, koks yra, todėl linijinis mažinimo fondas nebuvo pakeistas. Ir taip yra ne todėl, kad aš neturiu išsikėlęs jokių siekių. Mes norim sumažinti e, linijinį e, koeficientą. Bet jei taip bus, tada mes teiksime pakeitimų, kuriuose žymiai toliau siekiančių tikslų sieksime. Aš nekalbėsiu labai e, trumpai apie tai, nes tam reikia platesnės diskusijos, noriu aiškiai pasakyti. Šiek tiek kalbėjau apie trigubą problemos sprendimą, kurią, ką būtina padaryti, kad kažką padarytume. Pirmiausia, kad sumažintume linijinį koficijantą 2,4 procentais, e, turime e, ženkliai sumažinti e, išvokas E, e, taip mes eitumėm teisinga kryptimi. Turime rasti būdų sumažinti perteklių, kuris priekybos sistemose susidarė. Nesumažinę pertekliaus mes tik tai sukursime vėlesnės problemas, vėlesnius sunkumus ir e, susidarys e, subsidijų e, skiriamų kvotų perteklius. Ką ES yra padariusi gerai, Tai yra emisijų mažinimas. Aš galiu pripažinti, kad turėsime pasverti tas politikos rytis, kurios dubliuojasi ES. Kitaip mes e, e, emisijų kvotų sistemų nesureguliuosime. Papildomos uh, Kvotos yra gerai ir aš tikiuosi, kad mums pavyks kažką čia padaryti, tačiau ateityje MSR turėsime papildyti, nes e, linijinis koeficientas perteklinių kvotų ateityje nesureguliuos. Todėl šiame pranešime aš bandžiau išsiaiškinti, kaip ES galėtų tą padaryti kitais būdais. Be to turime pažiūrėti į valstybių narių požiūrį į e, anglies dvideginio e, teršalų kiekio mažinimą. Kai kurios yra labai aukštus tikslus išsikesos, kai kurios nedrasiai eina. Aš norėčiau, kad valstybėms narėms būtų suteiktas įgaliojimas. E, įveikti visas perteklinės, susidoroti, sutvarkyti visas perteklinės kvotas. Uh, Junktinėje karalystėje e, artimiausiais metais tų kvotų skaičių sumažėtų. Bet e, aš galiu pasakyti, kad visos valstybės, kurios pasirašė Paryžiaus sutartį ir prisėmė labai griežtus įsipareigojimus, turėtų būti pasmerktos, jeigu tų įsipareigojimų nesilaikytų. Mes turime rasti galimybę, kad e, galimybės, kad pasirašyti dokumentai neliktų tik popierioje. Valstybės narės turėtų realiai pradėti e, mažinti teršalus. Aš stengiuosi jungtinių tautų e, padėties įvertinimą pateiktą pasirašant Paryžiaus sutartį. Ir suprantu, kad jis yra labai svarbus Ir e, manau, kad pagal tai mes galime pakoreguoti savo klimato kaitos politiką, jeigu tą greičiau padarysime, bus geriau, bet suprasime, kad 2030 metais mūsų darbas turi neprasidėti, o turi būti užbaigtas. 2030 metais kažkas turi būti padaryta. Yra žmonių, kurie sako, pradėsim veikti 23 metais, ir taigi 30 padarysim. Ne, taip nebus. Jeigu ne jeigu nepradėsim dirbti dabar, tai nebus nieko padaryta. Pažvelkime jungtinių tautų plačią E, valstybių šeimą ir tada mes kartu, dėdami pastangas, galėsim iš esmės pakeisti padėtį. Dar kartą noriu pasakyti, kad aš e, labai džiaugiuosi, e, kad yra teigiamų racionalių pakeitimų ir pripažįstu, kad aš E, būdamas trečiosios pagal dydį parlamente frakcijos pranešėjas, negaliu savo visų fantazijų realizuoti viename dokumente. Aš stengiuosi išklausyti visų frakcijų. Pranešimą, kurį dabar parengiau, nepaisant to, kad jis yra kritikuojamas, aš ginu. Aš tikiuosi, kad toks variantas pasiteisintų ir mano siūlomos idėjos realizuotųsi ir leistų pakeisti e, pasaulį prasmingai Jeigu mes sutelksim dėmesį tik tai į linijinį mažinimo koficijantą, tai nieko nepasieksime. Mes pasieksime tikslą, man nesvarbu kokiais būdais. O tikslas yra tas, dėl kurio susitarėme Paryžiuje, kai pasirašėme sutartį. Dabar mes tik tai rengiame tam tikrą žemėlapį, kaip iki to tikslo nueiti. Aš e, galvoju apie savo kelionę į Strasbūrą. E, Yra daugybė vyriausių būdų nuvažiuoti į tą miestą, bet kiekvieną mėnesį mes važiuojam tuo pačiu keliu. Ir aš mm, manau, kad mano išsikeltas tikslas, kuris galėtų būti vertinamas kaip kelionės tikslas, galėtų ilgi pasiektas, randant daug skirtingų būdų. Aš e, pranešime e, kalbu apie inovacijų fondą, aš sakau, kad jam turi būti skirdama pildomos sumos. Inovacijos yra labai svarbios e, jos išgelbės, be, gali išgelbėti bet kurią organizaciją, rinką ar įmonę. Bet e, ir galima sakyti, kad fondų nereikia, bet fondai visuomet leidžia išjudinti tam tikras idėjas. Galvojame apie dinamiškesnį asignavimą. Tas yra tiesa. Mes nenorime, kad fondas būtų skirtas tik tai vienai kokiai veiklos rūšiai. Pagalvokime apie uh, kriterijus ir standartus lėšų paskirstimui. Ir pasverkime realybę, negalvokime apie praeitį, tai atneš e, naudos. E, smulkaus teršėjo ribą nuo 25 tūkstančių iki 5 tūkstančių aš norėjau, e, iki 50 tūkstančių tonų aš norėjau pakelti. Ir aš E, manau, kad jeigu mes tą padarytume, sumažintume biurokracijos mastą. Taip pat aš norėčiau panaikinti visiškai mikroteršėjų mastą. E, ir mokykloms ir universitetams e, numatytoji schema neturi būti taikoma. Jeigu mes juos įtrauktume į tą biurokratinį sistemą, sukurtume tik tai papildomų sunkumų, nes jų indėlis prie klimato kaitos, į klimato kaitą yra minimalus. E, galvodami apie e, aplinkos švarinimą, mes neturime prikurti tokių nereikalingų problemų. Turime ieškoti nacionalinių priemonių, turime sukurti sistemą, kuri būtų labiau suvaldoma, mažiau biurokratiška ir efektyvesnė. Ir paskutinis pastebėjimas. Ir galiu pasakyti, kad e, mano vyriausybė norėjo, kad būtų pasirinktas keletos lygmenų požiūris – Aš pats ne visuomet tam pritariau. Su Junktinės karalystės vyriausybė kartas nuo karto pasikalbu ir bandau jums pasakyti, ką aš darau. E, aš manau, kad tą daugia sluoksnį požiūrį turėtumėm vertinti. E, korekcinius koficientus turime pritaikyti, jeigu gal vartotumėm mūsų biurokratinį žargoną. Tačiau e, supraskime, kad e, labiausiai taršus sektoriai neturi mokėti už kitus sektorius, kurie yra mažiau taršus. Viskas turi būti sažiningiau paskirstoma. Mes tengiamės tai sureguliuoti, galvodami apie tą daugias luoksnę sistemą. Man atrodo, kad ji pasiteisina. E, mes pripažįstame, e, kad reikia sukurti e, horizontalų korekcinį koeficientą Tikiuosi, kad ne visuomet jo reikės, bet taip tarnaus kaip saugiklis. Taigi, daugiau aš nebekalbėsiu, o galėčiau labai daug minčių išdėstyti, nes mano galvoje jų labai daug. Aš galiu pasakyti, kad man labai patiko dirbti su šešėliniais pranešėjais, jų pastangos buvo pavyzdinės ir aš tikiuosi, kad tai yra tik tai mūsų kelionės viena dalis. Mes galiausiai rasime kompromisų, užtikrinsime savo tikslų įgyvendinimą ir tikiuosi, kad tie žmonės, kurie galvoja, kad Paryžius nesukūrė gero susitarimo, pagaliau tuo patikės. Aš viliuosi, kad rasime konsensusą ir visi pasiūlyti pakeitimai bus priimti, nes tik taip mes galime sėkmingai užbaigti darbą. Ir tai yra teisingiausias būdas darbui užbaigti. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū šešėliniams pranešėjams. Lauksiu tolesnio įdomaus darbo. Much, Duncan. Labai ačiū, ponė Dankanai. Prieš pradant eh, klausimų atsakymų raundą, norėčiau kai ką pakomentuoti. Eh, norėčiau sureaguoti tai, ką jūs sakėte pradžioje. Ir tai yra labai svarbu. Mes, Envi komitetas, esame tikri, kad ir po eh, 23 dienos jūs išliksite mūsų pranešėjas apivartinių taršos leidimų sistemos reformos klausimų. Mes norime būti vieningi, norime uh, dirbti toliau tą darbą, kur jūs pradėjote. Dirbsime kartu. O dabar EPP e atstovas, EPP. Įvo, e, ačiū. Vakar sulaukiau spaudos atstovų klausimo, kas atsitiks, jeigu kažkas įvyks ketvirtadienį, e, jeigu įvyks tai, ko mes nenorime. Uh, kad įvyktų ir mūsų e, pranešėjas apie tai kalbėjo. Mes vis tik tai norime, kad mūsų pranešėjas išliktų, esame nusteigę, kad taip ir bus, nes jūs, Janai, labai gerai dirbate, jūs esate atviras pasiūlymams, e, pranešimas yra puikus e, pagrindas daryboms, mes pritarėme labai dideliam skaičiu jūsų pasiūlymų ir esame optimistiškai nusiteikę ir tikime, kad situacija po birželio 23 dienos bus gera. Jūs kalbėjote apie energetikos sąjungą. Aš norėčiau mm, pasakykite, kad vis tik tai daugiau tikiuosi iš gyvendinimo galimybių, nes komisijos vicepirmininkas e, Šefkovičius e, per ateinančius mėnesius metus metus e, kalbės plačiau apie tai su komisijos nariu Kanietė ir Junknė karalystė taip pat bus toje sąjungoje. Būkime labiau optimistiškai nusiteikę dėl to. Tiek pirmininkė pradžiai. E, dar pasakysiu, kad tikrai, e, dankant pranešimai, yra daug pozityvių aspektų. Buvo minimas Paryžius labai teisingai. Mes visiškai pritarėme tam, turime laikytis tarptautinių įsipareigojimų ir laikytis e, siekio e, sumažinti, apriboti klimato e, temperatūros aplinkos kilimo pusantro laipsnio ir 40 procentų mažinti emisijas. Ir taip pat reikia kalbėti apie veiksmingą leidimų paskirstimą. Labai gerai, kad jūs neužvedėte durų, kad jūs nenorite vėl pradėti diskusijų. Mes pateiksime pakeitimų dėl aukcionų ir nemokamų leidimų paskirstimo. Aišku, kad energetikos sektorius ir pramonė e, siekia, turi skirtingas galimybės mažinti emisijas ir e, diskusiją Galbūt vis tik būtų galimybė rasti atsakymą šiai problemai. Aš nemanau, kad nepritarsite man dėl to, kad pasakysiu, kad reikia daug dėmesio ne ETS sektoriams. Tai yra vis tik tai glaudžiai susijęs su e, šia sistema ir mes esame e, tikri, kad papildomi pasiekimai pastatų transporto, tvaraus transporto sektoriuose yra būtini Ir reikia taip pat e, siekti, kad atsirastų tam tikros erdvės, daugiau galimybių kvėpuoti ETS sektoriams. Ne viskas yra lengva, nebus lengva pasinaudoti visomis galimybėmis, bet mes pateiksime atitinkamus pakeitimus, pavyzdžiui, dėl aviacijos sektoriaus kad e, apribojimai aviacijos sektorija atitiktų labiau e, sektorius, kuriems taikoma ta sistema E, kad CO2 ištekėjimas, sluoksniavimas, sluoksnių nebuvimas apie tai per pastarosius pusantrų metų kalbėjome, mus labai žavi jūsų požiūris ir aš, kaip sakiau, mes e, galbūt pasirinksime tą sluoksniuotą laipsnišką požiūrį E, didėjimo linkme, bet matome, kaip viskas sudėtinga ir vis tik tai grįžame prie komisijos pasiūlymo. E, būtent tos pozicijos dabar laikomis galbūt reikėtų ieškoti tarpinių galimybių, tačiau mes siūlome e, dvi, dviejų elementų požiūrį taikyti ir pasiklausysime, ką pasakys išminčiai ir išmintis iš komisijos. Jūs taip pat kalbate apie uh, santykinius rodiklius, tai taip pat yra labai svarbus elementas, kalbate apie realų laiką, ne istorinius duomenis, tai apibrėžia tarsi esmę viską ir mes pateiksime mm, savo pasiūlymus pakeitimus dėl e, santykinių e, rodiklių e, ir verčių mūsų, vis tik tai požiūris yra labai artimas jūsų pateiktiems pasiūlymams. Aš e, nežinau, jūs kalbėjote apie e, vidinės sąnaudas, tai taip pat labai svarbu. Šioje srityje mes pateiksime pasiūlymų ir dar vienas dalykas - rezervas ir aukcionų e, dalis. Reikia uh, skirti tam tikrą e, dalį pajamų išleidimų, kad būtų galima padengti e, dalį vidinių sąnaudų ir sukurti tokiu būdu vienodesnės konkurencijos sąlygas. E, fondas labai svarbus, taip. Mes dar tik tai norime pasakyti, kad gal penelyg e, daug taisyklių. Anksčiau turėjome penelyg daug išsamių kriterijų ir galbūt galima šiek tiek sušvelninti reikalavimus, kad nebebūtų taip, jog pinigų nebėra laikotarpio pabaigoje. E, smulkieji emitentai su Tarėme, pritarėme jūsų požiūriui ir dar vienas dalykas, ETS ir kitos politikos priemonės, atsinaujinantis šaltiniai, energetikos išteklių taupimas nacionalinių ES lygmenių. Uh, Mes sutarėme, kad reikia ieškoti sąryčio taškų, kai kurie suinteresuoti subjektai sako, tai yra dubliavimasis, ne, tai yra tarpusavio sąveika, tas yra labai svarbu atsinaujinanti šaltiniai, energetikos taupus naudojimas taip pat yra svarbu ir reikia, kad e, viena politikos e, kryptis sąveikautų su kita. Dėkoju ir mm, linkiu Jums sėkmės. Dėkoju. Dabar ponas Gruoti. Dėkuoju. Nežinau, kieno pavardė išliks e, prie pranešimo ateitie, bet norėčiau, kad tai būtų Dankano pavardė. Vyks referendumas, pamatysime, koks bus rezultatas, bet manau, kad kai kalbame apie klimato apsaugą, turėtume būti vieningi ir tikiuosi, jog Jungtinė karalystė taip pat prisidės. Taigi pas, palaukime ir pamatysime, kas galiausiai vyks. ETS yra be nesvarbiausia priemonė, labai svarbus elementas, kuris padės mums e, pasiekti mūsų klimato tikslų. Maždaug prieš metus pradėjome darbą šioje srityje ir aš e, tuo metu buvau labai ryštingai nusiteikęs E, norime, kad komisija pateiktų pasiūlymą iki vasaros atostogų. Ponas Kanietė ir ponas Šefkovičius e, įvykdė įsipareigojimus. Mes dabar turime pranešimą ir noriu padėkoti visiems už jį, o mums e, reikia ir toliau, aišku, dirbti renginant šį pranešimą. Aš kalbu kolegijos Hutelent vardu, ji negalėjo dalyvauti posėdėje, bet ji yra mūsų šešėlinė pranešėja. Galiu pasakyti, kad mes norėtume kaip frakcija gal e, toliau siekiančio požiūrio reikia e, griežtinti ribas, o dėl uh, sistemos atvartinių taršos leidimų mes uh, daug kalbėjome apie rezervą. Aš pražilau per tas diskusijas ir mes dabar e, galime pasakyti, jog yra gerai turėti judėjimo laisvės ir reikia tikrai e, dar tobulinti pasiūlymus. Prieš COP21 konferenciją jau e, buvo pasiektas susitarimas ir mes tikime mūsų pasiekimais Paryžyje turime susitarimą dėl e, kovos su klimato kaita priemonių ir e, dabar reikia žiūrėti, kaip atitinkamai pakoreguoti ETS e, sistemas ir kokie mūsų tikslai. 1,5 laipsniai Celsijos. Tai vienas iš tikslų. iki 50 metų mes aš turime sumažinti emisijas 50 e, procentų nuo to, kas buvo praeitie. Pone Gutelant mm, prašė manęs perduoti jums, kad bus teikiami pakeitimai, ypač dėl stipresnių įsipareigojimų atspindinčių sustarimą. Pirmiausia, pramonės atėje mes turime užtikrinti, kad bus pusiausvėra įtvirtinta. Mes dabar turime pernelik daug leidimų rinkoje su dabartinė sistema ir reikia labai atidžiai viską peržiūrėti. Aš suprantu, kad kai kas bus skausminga, mes turime žiūrėti į Europos pramonės konkurencingumą ir neturėtume išmesti gerų dalykų, atsisakyti nepagalvoja gerai. Mes taip pat turime siekti vengti tam tikro pasipelnimo, kai kažkas e, netikėtai labai mm, gauna daug naudos iš sistemos, reikia korekcinio e, koeficiento. Turime galvoti e, apie žmonės, kurie dirba sektoriuose, regionuose, visoje Europos Sąjungoje. Turime nepamiršti šio veiksnio. Dar vienas e, mūsų frakcijai svarbus dalykas e, - linijinis e, koeficientas mažinimo. Komisija numando 2,2 procento, mums atrodo, kad reikėtų 1,24 e, procentų metinio koficijento. Mes neturėtume kažkokių taupyklių daryti tiems leidimams reikėtų atsisakyti stabilumo rezervo ir leidimai, kurie nebūtų išdalyti e, paprasčiausiai nustotų galioti. Dėl nemokamų leidimų reikėtų e, galvoti apie 43 procentus, bet 75 procentai yra likę nuo aukcijonų. Mums tinka pasiūlymas mūsų frakcijai, bet noriu pasakyti, kad paskirstimas turėtų būti išimtis šioje sistemoje. Ir mums taip pat svarbu, kad būtų numatyta daugiau lankstumo sistemoje, paskirstant leidimus. Reikėtų tam tikro buferio, švelnančio veiksnio sistemoje. Komisija siūlo 10 e, procentų tokį taikyti e, koeficientą geriausiems sektoriams. Reikia e, atidžiau sekti nemokamą skirstimą, reikia daryti diferenciaciją tarp sektorių, tokiu būdu visa sistema būtų sažininkesnė. Mes pritarėme pranešėjui, kalbant bendrai, bet mes turime žiūrėti skaitus aspektus ir užtikrinti, kad neatsiras galimybių apeiti reikalavimus. Kryptingas požiūris komisijos pasiūlymą yra geras pagrindas ir mes vis tik tai e, turime kai ką pakoreguoti. Norėčiau padėkoti ir pranešėjai. E, matome prancūzų, britų modelį ir komisijos pasiūlymas dėl koregavimo e, turi tam tikrų gerų aspektų. Ir e, vis tik yra pavojus, kad e, tai prasniai tariamieji pasakys, mums reikia poveikio vertimo ir nebegalėsime toliau dirbti. Komisija siūlo dviejų pakopų modelį 130 e, ar 30 procentų nemokamas skirstimas, kai kur gali būti 100 e, procentų, kai kuriuose sektoriuose 80-60 ir kai kur tik nulis. 0 Mes turėtume e, kas dešimt metų peržiūrėti CO2 emisijų mažinimo sąrašą, taip pat reikia gerų e, duomenų tam. Kas dviejį, kas ne kas penkerius metus turi būti e, atnaujinami duomenys. Dešimt geriausiai veikiančių E, subjektų turi būti skatinami ir toliau, reikia išlaikyti šią, šį požiūrį. Oro transportas e, tai e, kainuoja labai daug klimato kaitos požiūrių ir frakcijos didžioji dauguma mano, kad sąnaudų kompensavimas yra labai svarbus elementas. Mes turime e, vengti konkurencijos iškraipimo tarp valstybių narių. E, reformos taip pat e, inovacijų fondas, jį reikia padidinti kad galėtume padėti pramoniai mažinti emisijas, bet ta, mums reikia labai aiškių kriterijų. ir turime modernizavimo fondą, reikia užtikrinti, kad lėšos iš jo bus naudojamos laikantis Europos investicijų banko kriterijus. kriterijų. Reikia skaidrumo, mes negalime a, e, leisti, kad paskui tik tai kiltų klausimų, ar teisingai, ar tikrai modernizavimui buvo e, skirta tos lėšos. Reikia viską e, daryti skaidriai, laikantis EIB kriterijų. E, Perinamojo laikotarpio fondai norime, kad būtų įtraukti kai kurie sektoriai, e, ypač tie, kur, pirmiausia tie, kur gali, kuriuose gali kilti socialinių problemų. Norime su Europos regionės plėtros ir socialiniais fondais, kad būtų tai derinama, ypač siekiant padėti kai kuriems sektoriams. Jeigu, pavyzdžiui, e, įdėgiant e, emisijų mažinimo sistemas žmonės netenka darbo. Tokie yra aktualiausi mums klausimai, galima juos toliau aptarinėti. E, klimato konferencijoje buvo kalbama ir apie jūrų bei oro transportą. Abu sektorius reikia reguliuoti tarptautiniu mastu, tačiau mes žinome, kad kad kartais e, judama sraigės greičiu ir reikia pastumėti tą sraigę. Reikia e, skatinti taisyklių prieimimą tarptautinių e, mastų, bet taip pat turime patys galvoti, ką galima nuveikti šiuose dviejose sektoriuose tai yra tik nedidelė dalis, 8 procentai visų emisijų tenka, tačiau vis tik tai tie sektoriai plečiasi labai sparčiai. Jeigu nebus tarptautinių taisyklių, kurioms e, bus kitas prioritetas, tai mums patiems kažką savo ruoštų reikia daryti tiek, e, norėjau pasakyti ponios Gutland e, šešėlinės mūsų pranešėjos vardu. Dėkoju. Dabar Aldė šešėlinis pranešėjas, ne, Gūė, Žaliųjų, ne, FDD šešėlinį pranešėjo taip pat nėra, ponas Dornano. Pone Dornano, ačiū. Gerbiamas pirminkė, dėkoju kolegai Dunkan už ilgą ir sunkų darbą, ypač dėkoju už tai, kad leido pasikeisti nuomonėmis su pilietinės visuomenės atstovais, su uh, ekonomikos ir pramonės atstovais. Mes pritarėm didžiai daliai pozicijos, kurią išsakė pranešės, bet noriu e, pasakyti ir keletą skirtumų. Pirmiausia, dėl mm, CO2 nutiekėjimo mm, turime. Manome, kad, kad padėtis nėra patenkinama. Jeigu teršėjai tam tikriems piršiems būtų sudaromos palankesnės sąlygos, e, lyginant su mažom ir vidėm įmonėm, tai tuomet tai sudarys konkurencijos iškraipimą ir mes negalime e, tokiam požiūriui pritarti. Klimato siekis neturėtų pakengti mūsų pramonė ir komisijos e, e, samprotavimai mums atrodo neteisingi, klaidingi. Klimato kaitos reikalavimai apima e, visus ekonominės srities veiklos vykdytojus. Trečios straipsnio ketvirta dalis B ir D dalis. Ten kalbama apie tarpusavio sąveiką tarp klimato kaitos politikos ir energetikos politikos. politikos bet to koordinavimą reikėtų, e, reikėtų įtraukti ir į transporto sektorių. Toliau e, nemokamas paskirstimas ir kriterijų nustatymas. Čia reikėtų platesnės sampratos apsaugant visus veikiančiosius asmenis ir veiklos vykdytojus. Nes bandome atsijoti e, pramonę nuo tinklų. Dėkuoju. Thank you very much. Ačiū. Toliau ponas Lyze. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, ponė Danken. Aš atsiprašau už tai, kad atvykau gana vėlai. Negalėjau numatyti, kaip sparčiai jūs dirbsite. Gaila, kad nėra šešėlinių pranešių iš kitų frakcijų. Galbūt galima jiems paskambinti, paklausti, kur yra, nes mes norime išsames diskusiją surenkti šiuo klausimu. EPP e yra išsikėlusi ambicingus klimato kaitos tikslus, bet yra svarbu, svarbi CO2 nutiekėjimo problema. Įmonės neturėtų perkelti savo veiklos į kitas e, teritorijas, kur standartai yra mažiau griežti. Pagal komisijos pateiktus pasiūlymus gali kilti problemų. Pasiūlymas pats savaime nėra blogas, bet jį galima būtų pagerinti. Reikėtų daugiau nemokamų leidimų skirti e, pramonėms, e, ekonominės veiklos vykdytojams ir užkirsti kelią CO2 nutikėjimui. Taip pat aukcionuose parduodami leidimai, ta dalis turėtų būti šiek tiek sumažinta. Valstybės narės galėtų prisitaikyti prie to, bet jeigu yra perkeliamo veikla į mažiau griežtas reglamentavimo sritis, tai mm, aš nemanau, kad tai yra teisingas požiūris. gali kilti kainas trūkstant, e, trūkstant leidimų ir taip pat gali padidinti CO2 nutekėjimo galimybę. Sektoriai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra oro transportas. Norime ar to nenorime, turime išnagrinėti oro transporto sektorių ir jo santykį su kitomis, kitais pramonės sektoriais. 10 procentų sumažinimas oro transportui, taip pat plieno, cemento, chemijos pramoniai yra 43 procentai. Taigi skirtumas yra dėlis. Plieno pramonės, metalurgijos pramonės darbuotojai taip pat kovoja už savo darbo vietas, vyksta didžiulė konkurencija. Dar vienas elementas kuris mane įtikinė, kad reikėtų pramoniai daugiau degonės skirti, netaip, netokius griežtus reikalavimus reikalauti ir dalytis naštą. Valstybės narės iš to galėtų gauti naudos, bet padėtis yra aiški. Ponas Junkeris prieš išrinkant į tą postą sakė, kad mums reikia energetikai, energetiškai efektyvios programos. EPP pasisako už tai, kad būtų balsuojama ketvirtadienį minimaliai 30 procentų, o didžioji dalis parlamento pasisako, e, pasisako už tai, kad būtų laikomas iš jo nustatyto energetikos tikslo, kad bent jau 30 procentų turėtų būti. Ir jeigu taip būtų nubalsuota, tai būtų susiję ir su taupimu, taip pat reikėtų kalbėti apie pastangų pasidalymą, taupant energiją. Čia reikėtų daugiau erdvės suteikti pramonės sektoriui, būti dosnesniems, kalbant apie priekybą taršos leidimais ir daugiau dėmesio skirti pastangų dalymuisi. pasidalinant pastangas būtų galima labiau traukti tas e, valstybės narės, kurios susikėlė mažesnius siekius. CO2 nutiekėjimas yra pavojingas pramoniai. Reikia nemokamus leidimus skirti dešimčiai e, efektyviausių įmonių pramonės sektorėje. Dar yra, viena klausim, dar yra vienas klausimas. Kada pradėsime įgyvendinti tos naujus e, sumažinimo tikslus? Nuo 0,72 sumažinti. Taip pat reikia laikytis 2010 metų tikslų ir 2030 metų darbo atvarkės politikos. Vakar kalbėsiu su ekspertu, kad jeigu, jisai sako, jeigu kreipiatės į gydytoją ir gydytojas sako, kad sverite per daug, reikia numesti maždaug 30 kg, bet tai reikia palaipsniui per dviejus metus padaryti, nes kitu atveju gali atsirasti kitokių šalutinių lygų, diabeto mm, ir, ir taip toliau, infarktas ir taip toliau. Ir jeigu po dviejų metų vis dėlto ne, nenumetėte tų 30 kg, tai yra blogai. Vis dėlto reikia nuosekliai laikytis dietos. Ta pačia e, taisyklė reikėtų taikyti ir kalbant apie klimato e, kaitos tikslius. Reikia eiti nustatytų kelių laipsniškai ir, ir nuosekliai. Turiu pasakyti, kad mes ne, ne su viskuo e, sutinkame, reikėtų pagalvoti, ką daryti su tokiamis įmonėmis, kurios yra ties riba. Reikėtų pažiūrėti apie kažkokį papildomą požymį. Kodėl reikia kategorijas nustatyti? Kodėl reikia sakyti arba 100 procentų nemokamų leidimų, arba 30, ar Reikėtų galbūt matyti kažkokią kreivę tam tikrose kategorijose. Reikėtų nustatyti e, tikslinį nemokamų leidimų išdavimą. Mažinimas turėtų būti laipsniškas, tai, tai taip pat sumažintų ir lobistų e, veiklą. Jeigu laikytumės tokio laipsniško požiūrio, tai neigiamas poveikis galėtų būti mažesnis. Ir reikia teikti paskatas e, novatoriškiausiams įmonėms. Turime superkreditus automobilių pramai, jeigu kažkas yra pasiekęs labai gerų rezultatų, tai už tai gauna tam tikrus bonusus, tam tikrus kreditus. 10 procentų geriausių įmonių turėtų gauti nemokamus leidimus ir sertifikatus. Reikia ne tik sankcijas taikyti, bet ir paskatas taikyti geriausiams, kad būtų galima siekti inovacijų klimato apsaugos srityje. Reikia vertinti modernizavimo procesą, modernizavimo fondas turėtų prie to prisidėti. 10 straipsnio 10 dalyje yra sprendimas. Aš siūlyčiau, kad elektros energijos sektorius taip pat gautų paskaitas. Čia reikėtų pasinaudoti modernizavimo fondų ir rytų Europos šalims galėtų būti teikiama parama, nemokomi leidimai galėtų būti išduodami. Taip pat kriterijų nustatymas yra labai svarbu. Mes kalbame apie klimato apsaugos priemonę, o ne finansavimo priemonė, kur bandoma užkamšyti biudžeto skilės. Ir tai turi atsispindėti galutinėme tekste. Ačiū. Ponas Pults. Ačiū pirmininkė. Ponas Pots. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Tai dar vienas mėginimas pataisyti visą sistemą. Tikiuosi, kad po trijų ar ketverių metų jau nebesėdėsime čia ir nebediskutuosime vėl ir vėl, kaip pagerinti visą sistemą. Jeigu teks tai daryti, tai galbūt ryštingiau tai darysime. Nemažai buvo pasakyta. Aš norėčiau taip pat paminėti keletą dalykų. Noriu pateikti kelis klausimus dėl linijinio mažinimo e, e, koeficientą. Uh, uh, Yra pasiūlymas peržiūrėti jį. Tai yra geras pasiūlymas. Bet ar būtent šito mes norime? Stabilumas ir nuspėjamumas yra svarbus dalykai. Mes siūlome mažesnį LRT vien dėl to, kad jis būtų patvirtintas, bet jo nepakanka siekiant ilgalaikio priklausomybės nuo iškastinių energijos šaltinių mažinimo tikslų. 2,4, o ne 2,2 turėtų būti. Siūloma peržiūra po šešerių metų. Kodėl iš karto to nereikėtų padaryti? Jeigu pramoniai kažko reikia, jeigu reikia stabilumo ir, ir nuspėjamumo, netinkamas kelias tiek ilgai laukti iki peržiūros. Dėl aukcionų. 57 procentai. Aš norėčiau sužinoti, kaip komisija uh, nustatė tokių skaičių. Aš mačiau apskaičiavimus, kur buvo kalbama apie 59 procentus, bet mačiau ir 52 procentus ir tokį skaičių. Kodėl pasirinktas 57 procentų skaičius? Kaip jūs priemėt sprendimą? Toks pirmas klausimas. Kitas klausimas. Ar nereikėtų numatyti ir čia peržiūro, gal, peržiūros galimybės? Aš esu jeigu, pavyzdžiui, nėra geras tas skaičius, reikia numatyti peržiūrą. Toliau dėl kriterijų nustatymo. Aš manau, kad yra gana keista. CCS, atsižvelgti į CCS, kai kuriuom valstybėm narėm tai yra per brangus dalykas. Ne, visos, ne visų valstybių narių ekonomika yra vienodo lygio, visi tai žinome. Kai kurioms valstybėms narėms tai yra tiesiog neįmanoma jos neturi reikiamų geologinių sąlygų e, pastatyti tam tikras saugiklas anglės surinkimui ir saugojimui, anglės dvideginio surinkimui ir saugojimui. Taip pat nieko neminima apie miškininkystę šiame pasiūlyme, nes e, CO2 sulaikymo galimybės miš, miškai prie to prisideda ir ta galimybė yra žymiai pigesnė ir lengvesnė. Toliau rinkos stabilumo rezervas. Taip, tai yra priemonė, bet MSR taip pat yra priemonė ir mes neturėtumėm pažeisti MR, MS mažų ir to, to rezervo galimybių neturime priboti. Kitas e, komentaras - inovacijų fondas. Nemanau, kad yra gera mintis. E, išbraukti e, atsižvelgimą į geografinę pusiausvyrą. Jeigu taip nuspręstume, manau, kad netgi po to, kas jau vyko istorijoje, tam tikrose šalise e, yra tam tikros tendencijos, bet ar mes esame tikri, kad reikėtų išbraukti, atsisakyti geografinės pusiausvėros. Aš tikrai nustebęs, kad pranešėjas siūlo tokį dalyką. Ačiū, ponė Višnievska. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai, pirmą noriu padėkoti ponė Dankan už tai, kad jis taip intensyviai dirbo prie pranešimo projekto dėl prekybos taršos leidimais sistemos. Aš džiaugiuosi jo e, darbo rezultatais, bet su atsargumu. Visų pirma, man malonu matyti, kad dabartinis e, emisijų mažinimų koeficientas yra išsaugotas, išlaikytas. Koeficientas, kuris buvo patvirtintas 2014 metais, jis yra maž, mažėjimo linkme nustatytas ir taip kaip yra dabar, tai reiškia, kad mūsų siekiai yra pernelyg dideli. ES siekiant apsaugoti gamtinę aplinką. Tie reikalavimai yra didžiulis iššūkis Europos ekonomikai ir, ir nereikėtų tų reikalavimų didinti. Pranešime numatoma galimybė didinti tą koeficientą po 2023 metų, kai bus atliktas įvertinimas, visų šalių įvertinimas Paryžiaus susitarimų. Tai būtų galima pateisinti tik tuo met, jeigu visos šalis, kurios išskiria CO2 teršalus, laikytųsi vienodo požiūrio, nes priešingo atveju iškils konkurencingumo problemos mūsų ekonomikai. Tai, kad buvo pasirašytas Paryžiaus sustarimas, tai nereiškia, kad visos pasirašiusios šalis aktyviai imsis konkrečių veiksmų, siekiant apsaugoti gamtinę aplinką. Man malonu matyti, kad pranešėjas atkreipė dėmesį tai, jog reikia e, apsaugoti ES pramonę. Svarbu, kad ponas Dankanas pabrėžė, jog iškyla bendro pobūdžio CO2 nutikėjimo grėsmė visose pramonės sektoriuose. Jis taip pat nurodo, kad visi tie sektoriai, įskaitant ir šilumos mm, jėgainės, vaidina svarbu vaidmenį. Yra kai kuriuose sektoriuose neįmanoma radikaliai pagerinti padėties, pavyzdžiui, plieno pramonė. Yra ir kitos, kiti pramonės sektoriai, kurie išmeta labai daug CO2. Čia aš kalbu apie trašų gamintojus. Man malonu matyti, kad pranešėjas siūlo galimybės uh, įgyvendinti nu, nustatytą koeficientą, bet laikytis 0,3 koeficiento, ne 0,2, kaip siūlo komisija. Mums reikėtų pasižiūrėti tuos rodiklius koficientus realistiškiau. Kiti pasiūlymai susijęs su kitais sektoriais, kurie ypač nukentėjo nuo ES klimato politikos. Tai yra geras pagrindas diskusijoms, nors nesu labai džiaugsmingai dėl to nusiteikusi galimybė diferencijuoti paskirstytų leidimų skaičių priklausomai dėl CO2 nutiekėjimo potencialo konkrečiuose sektoriuose. Taip pat ir lankstumo mechanizmas, tai, kuris leistų išduoti papildomus leidimus e, pramonės sektoriams. Man tai atrodo labai problemiška, bet malonu matyti, kad pranešėjas tinkamai pasisakė dėl kompensavimo mechanizmų siūlomi sprendimai turėtų apimti valstybės narės, kurių BVP yra mažiau 60 procentų e, ES vidurkio ir kurios ypač e, nukentėjo nuo ES e, klimato politikos, būtent energetinis sektorius nukentėjo tose valstybėse narėse, bet to nepakanka. Europos komisijos pasiūlymai negali kompensuoti tų sąnaudų, kurias sukėlė ES aplinkosaugos politika. Kita vertus, sutinku, kad einame tinkame linkme. Ir pranešėjas patiekė tinkamus pasiūlymus. Ponas Dankant siūlo, kad reikėtų reikšmingai sumažinti mechanizmus susijusius su kompensacijomis. Nemažai įmonių čia turėtų vaidinti tik tai labai ribotą vaidmenį. Taip pat džiaugiuosi jo pasiūlymais dėl slengščio susijusio su privalomais e, viešais konkursais. Taip pat svarbu ir technologijų perdavimo mechanizmai. Reikia užtikrinti ir finansavimo lankstumą ateinančiais metais. Aš manau, kad vieši e, viešųjų pirkimų procedūros nėra būtinos, mes, bet mes turime leisti, kad investicinės programos būtų gyvendinamos. Aš pritariu pačiai idėjai, kad finansinės paramos priemonės ir kompensavimo mechanizmai turi būti visiškai skaidrus ir turi būti prieinami viešam tikrinimui. Toliau, administracinių procedūrų supaprastinimas ir netaikyti reikalavimų mažiausiams instaliacijoms. Ponas Dankan siūlo kryptį, kuris, kuri mums leis, leis įnešti e, realizmo, tikroviškumo visą šią sistemą. Ačiū. Labai ačiū dabar panas Florens. Ja, ich... Taip. Kolega Dankanas pradėjo šią diskusiją pateikdamas klausimą arba išsakydamas mintis apie tai, kas vyks ketvirtadienį per referendumą, ar pasiliks ES Britanija ar ne. Na, tas klausimas nėra toks jau paprastas. Aš labai pasisakau už tai, kad jūs pasiliktumėt, aš labai pasisakau už tai, kad jūs ir toliau šį pranešimą tvarkytumėt, bet po tokios sudėtingos procedūros, jeigu ketvirtadienį susilauksime atsakymo ne, tai pasiekmes e, irgi bus pasiektos šiokios tokios. Aš sakau savo nuomonę, ne EPP frakcijos nuomonę, o savo asmeninę. Bet jeigu po viso to proceso Junktinė karalystė pasakys ne, tai frakcija turėtų pagalvoti, ar nereikia kraustytų į sunkvežimę penktadienį ir sakyti, jeigu jau eina, tai eina, jeigu lieka, tai lieka. Aiškiai reikia pasakyti. Prie to daugiau nebegrįžkim. Aš esu pasirengęs už tai kovoti. Paprastai aš esu gana tolerantiškas, bet jeigu Junktinė karalystė nuspręs, ne, tai e, pranešimą nebereikia tvarkyti. Tiesiog užsakom tada baldų kraustytojus. Ačiū, tam dar liks laiko. Ponas Lainin. Ja, äh, hoffen wir mal, dass der. Aš tikiuosi, kad nereikės užsakinėti kraustytojų sunkvežimių ir mes galėsim įprastą ES politiką toliau mm, priiminėti kaip įprasta. Aš e, labai dėkuoju ponui Dankanui už šio dosie tvarkymą, žinau, kiek daug pastangų jis įdėjo. iš e, nuolat e, suskinėjo susinteresuotais subjektais, atsižvelgia jų nuomonės. Aš sutinku su visais kalbėjusiais. ES politika turi būti patikima. Vadinasi, mūsų bendros politikos priemonės taip pat turi būti patikimos. ETS, pasiekusi trečiąjį etapą, dėja nepasiekė to tikslo, Todėl dabar reforma yra būtina, kad mes sustiprintumėm sistemą ir suteiktume paskatų e, tvarkyti emisijų sistemą. Be to, sistema turi būti patikima e, ją besinaudojantiems sektoriams. Aš manau, kad būdų padaryti tą sistemą efektyvesnė yra daug. Pirmiausia, iškeltas 40 procentų emisijų sumažinimo tikslas. Taigi ETS e, tame 40 procentų suvaidins tam tikrą vaidmenį, kad 40 procentų e, būtų realizuota. O kai kalbam apie ERF, supraskim, kad e, skaičiai turės būti dar didesni. Peteris Lyze kalbėjo kad ETS turėtų likti, bet turi prisidėti ir kiti sektoriai. Pažiūrėsim, kaip būtų galima čia pasiekti pusiausvyros ETS ir ne ETS e, sritys. Turim pripažinti, kad transportas yra sektorius, kuriame išmetamų dujų, išmetamų dujų mastai tik didėja, emisijų skaičiai tik didėja, taigi turime įtraukti transporto sektorių, taip pat e, pervežimų, pergabenimų sektorių. E, Tada pradėsime diskusiją apie tai, ar reikia įtraukti ir kelių transportą. Ar reikia didinti mokesčius kūrui. Buvo priimtas sprendimas e, ieškoti kitokių sprendimų, bet vis tik tai yra rimtas trūkumas. Būtų labai lengva didinti pastatų šildymo tarifus arba e, automobilių kūro kainas. Ateityje turbūt reikėtų pagalvoti, kad ETS apimtų ir kitus sektorius. Dabar. Aptarus ETS sistemą galiu pasakyti, kad pasisakau ir už e, konkrečius asignavimus. Neturėtumėm e, leisti, kad tam tikros įmonės gautų nemokamus leidimus. Turim galvoti apie aiškius sektorius, kurie susiduria su ypatinga tarptautinė konkurencija. Taip pat reikėtų pagalvoti apie tą daugias sluoksnį požiūrį. Turėtume pagalvoti, kiek tų sluoksnių, kiek lygmenų turėtų egzistuoti. Galbūt tokia galimybė ir yra reali. Tai leistų E, pramonėje e, Europoje sukurti skirtingus konkuravimo lygmenis. Na, kai kalbame apie benchmarking, apie kriterijus, turėtumėm atsižvelgti į kiekvienos pramonės rūšies, kiekvieno sektoriaus specifiką, skirtumus, nes jų poreikiai per artimiausią dešimtmetį išsiskirs. Reikia novatoriškų viską pakeičiančių technologijų e, daugelie sektorių. Galvoju apie trašų gamybą, cementą, chemikalus, plieną, e, spalvotusius metalus. Ir kyla klausimas, kas dabartinėme pramonės e, gamybos principą padarys revoliuciją ir perėsime prie uh, E, mažiau taršių technologijų. Tai kainuos labai daug ir aš įsivaizduoju, kad inovacijų fondo tikrai nepakaks, kad e, tokį šuolį į priekį, tokią revoliuciją, kaip sakiau, galėtume finansuoti. Kalbame apie visą paketą galvojame, kaip galėtumėm pramonėje skirtose atskirose šakose rasti prototipų, kuriuos pritaikytume kitur. E, manau, kad tai būtų didelis žingsnis į priekį ir ETS jo požiūrį būtų naudinga. Kai kurios pramonės šakos nukentės labiau negu kitos. Pagalvokime apie socialinius aspektus, apie e, pereinamą į fondą, kurį taip pat finansuos ETS sistema. E, tai bus rimtas signalas miestams, regionams, e, kad jų nepaliksime vienų, žmonės galės jausti saugiau. Norėsime pateikti pakeitimų ir tikimės, kad per šešėlinių pranešėjų balsavimą e, pritrauksime daugiau pritarimo. Šis dosie neturėtų e, būti patvirtintas parlamente tik nedidelė balsų dauguma, nesgi žinome, kad taryba uh, priims savo poziciją visais mano įvardintais klausimais. Tenksis juos e, turbūt emisijų skaičių sumažinti, todėl parlamentas turėtų balsuoti didelę balsų persvarą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti ponui Dankanui už labai įdomią struktūrą pasirinktą šiam pranešimui. Aš suprantu, kad e, kiekvienas turim savo nuomonę apie šią temą. Taip pat išvelgiame tam tikrų grėsmių, kurios yra susijusios su šia tema. Ypač aš kalbu apie valstybės, kurios itin susiduria su sunkumais. Jeigu jų, pažiūrėjau, ekonomika, e, ekonomika svarbu vaidmenį dina anglis. Tuo pat metu perėjimas prie kitų technologijų užtruks ilgai. Jis labai brangiai kainuoja, reikia modernizavimo fondų, kad projektus būtų galima atnaujinti. Bet taip pat norėčiau pažymėti, kad yra sektorių, pavyzdžiui, gipso sektorius, kuriame jau dabar yra naudojamos moderniausios technologijos. Tas sektorius labai ženkliai atnaujintas, tačiau Jis sukuria e, emisijų ne tik dėl naudojimo kūro, bet yra ir kitų e, procesų, kurie ženkliai prisideda prie šios pramonės emisijų. Tie procesai gali būti e, pakeisti pagal savo, po, gra, a, pakoreguoti pagal savo pobūdį. Aš manau, kad taip mes galėtumėm pakoreguoti savo lūkesčių šiai sryčiai, kad išvengtumėm anglės dvirginių nutekėjimų. O dabar aš norėčiau grįžti prie kito klausimo. Tose valstybėse, kur žiemos ilgos, šildymo pramonė atlieka labai svarbu vaidmenį. Taip pat šildymo šaltiniai yra labai svarbus. Daugelį e, miestų, taip pat ir mano valstybėje, yra mažai taršių šildymo šaltinių, bet taip pat yra ir e, E, katilinių ir šildymo įrenginių, kurie prisideda daug prie emisijų, bet jeigu tas sektorius būtų gerai remiamas, jos galėtų sumažinti tas emisijas. Taigi, e, lygiai taip pat būtų galima išplėsti vartotojų uh, ratą. Matome dabar labai palankių pokyčių, palankę tendenciją. Katilinės šildymo pastotės yra įtrauktos į ETS sistemą o mažai taršus kūro šaltiniai yra neįtraukti į tą sistemą. Todėl turbūt reikėtų ieškoti mechanizmų, leisti vartotojams pereiti prie organizuoto komunalinio šildymo, ypač didžiuosiuose miestuose ir aglomeratuose. Dar vieną dalyką norėčiau paminėti. Šildymo pramonė turi didžiulį e, termofikacinės energetikos potencialą. Tai leistų gaminti ir šildymą, ir, e, ir šilumą, ir elektrą. Bent jau Lenkijoje tokie skaičiavimai yra atlikti. Šildymo sektorius, jeigu jis būtų deramai remiamas Lenkijoje, galėtų 6-7 tūkstančius megavatų energijos sukurti, su sąlyga, kad jis bus finansuojamas bent jau dalinai iš modernizavimo fondų. Tada galėtumėm pereiti vien tik tai nuo šilumos gamybos prie termofikacinės gamybos. Manau, kad e, tokia veikla, tokie projektai turėtų būti deramai pasverti šiame nauja pasiūlyme ir naujoje ATS struktūroje. Aš tai paminėjau todėl, kad labai daug kolegų yra atkreipę mūsų dėmesį į, fondų, į modernizavimo fondą ir jo panaudojimo galimybės. Taigi viena vertus kalbame apie tai, kad turėtų būti bent iš dalies apimtas sektorius dabar neįtrauktas į ATS e sistemą. Tai būtų pirmasis faktas. Bet kitas dalykas, galėtumėm pereiti prie didesnio efektyvumo e, ir galvoti apie termofikacinę gamybą. Dar vienas momentas buvo pastebėtas ir aš norėčiau tam skirti šiek tiek dėmesio. biologinės absorpcijos potencialas. Mes kalbam apie CCRS technologijas, bet jos labai brangiai kainuoja. Bet tuo pat metu jos atveria didžiulį potencialą, nes daugelis valstybių narių čia jau yra sukūrusios pažangę politiką. Kalbame pavyzdžiui apie medžių sodinimą, miškų sodinimą, CO2 E, absorbavimo naujuosiuose miškuose potencialas labai greitai didėja. Į tai turėtumėm atsižvelgti. Paryžiaus e, vadovų susitikime, aukščiausio lygio susitikime buvo priimta panaši išvada. Taigi turėtumėm kalbėti apie augalų anglės dvideginio absorpcijos galimybės. Taip sumažėtų aplinkos tarša. Dar vienas potencialas, potencialus absorpcijos šaltinis yra mūsų dirbožėmis, aš tą suprantu. Jeigu pagalvotumėm apie jį, galėtumėm pradėti labiau skatinti ūkininkavimą, ūkininkavimo technologijas, kurios leidžia dirbožėmį išlaikyti organinės medžiagas. Tai prieš pastatoma komercinėms ūkininkavimo technologijos, kurioms neretai E, organinės medžiagas iš dirbožėmio tiesiog nutekina bereikalingai. Aš suprantu, kad tas procesas nėra lengvas, e, tai, tai yra bandyta atsižvelgti. Daugeliu atveju mes vertinome dirbožėmį, kuris e, buvo visiškai uh, nu, išeikvotas, naudotas pramonės tikslams, tačiau mano nuomonė, ES ūkininkavimas atveria didžiulį potencialą. Ačiū. Ponas Dantan. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė, aš tikrai pritariu e, mano frakcijos koordinatoriaus pozicijai. Ir norėčiau dabar grįžti prie dviejų dalykų, Pirmiausiai noriu išreikšti apgailestavimą, kad e, įvestas tam tikras e, požiūris dėl nemokamų kvotų, kuris numato sumažymą nuo 100 iki 50 procentų. Ir jeigu kalbėsime apie šiltnamio efektą sukeliančių uh, dujų emisijas ir konkurenciją, reikia mums galvoti, kaip užtikrinti, kad mūsų pramonė neprarastų konkurencingumo, lyginant su e, globale e, situacija. Taip pat kitas klausimas. E, šiluma, šiluminiai e, centrai Kadangi e, kvotų trūks, e, tai bus sunku pasiekti tikslus, nes e, nebus įskaičiuotos iš biomasės atsirandančios emisijos Žinome, kad labai daug bus paskatinta naudoti biomasės esant tam tikroms nuostatoms, pirmiausiai medienos ir e, gali nuo to nukentėti MVI. Man atrodo, kad reikia labai gerai pagalvoti apie tvarumo kriterijus naudojant e, biomasę, e, reikia atsižvelgti į vietos poreikius ir užtikrinti, kad biomasė emisijų požiūrių nebūtų kenk, veiksmingesnė negu kad kūro naudojimas įprastinio. Dėkuoju dabar, ponė Evi. Dėkuoju. Atsiprašau, pirmininkė, atsiprašau, kad vėluoju, neišgirdau to, ką sakė ponas Dankanas pradžioje. Tačiau norėjau išsakyti mūsų pradėtinę po poziciją. Labai vertiname. techninių e, susirinkimų e, organizavimo iniciatyvą ir labai džiaugiausi pradinių pasiūlymų E, padidinti linijo mažnymo koeficientą. Mūsų požiūriu reikia akcentuoti ir dar vieną dalyką, kadangi dviejų kablelis dviejų procentų linijinis mažnymo koeficientas vargu ar yra pakankamas, ar jis tikrai mums e, leis sumažinti iki 30 metų e, emisijas 40 procentų. 95 procentais siekėme sumažinti iki 50 metų emisijas tam, kad mes įvyktume savo įsipareigojimų. Taigi turime būti drąsesni ir mes bandysime pateikti atitinkamus pasiūlymus išdėstytus pakeitimuose. Dėl mažiausių ribų smulkiausiams gamintojams 50 tūkstančių tonų per metus CO2. Mes pritarėme tam, o dabar dėl anglės nutekėjimo atlikti tyrimai, kurie rodo, jog yra tikėtina, kad CO2 e, kaina 50-60 e, eurų už toną yra susijęs su eksporto veiksniais ir gali atsirasti labai didelių sviravimų. Tai mes nepritarėme šiai švelninančiai priemoniai, tačiau galime pritarti e, procentinių dydžių peržiūrai, kai bus e, peržiūrimi leidimai, ypač siekiant užkirsti kelią e, pelnams, nenumatytiems pelnams arba pasipelnimui tam tikram. Ir reikia e, skatinti inovacijas, o emisijų realus mažinimas e, tikrai leis e, sumažinti mūsų spaudimą klimatui. Nes mokėjimas už leidimus teršti vargu ar mums leis pasiekti tų tikslų. Mes turime paremti geriausias technologijas, atsinaujinančius šaltinius ir technologijas atitinkamas. E, dar vienas dalykas - anglės Seimo saugojimo e, technologijos. Reikia užtikrinti emisijų mažinimą ir mes e, norime, kad direktyva atitiktų savo tikslus, kad tikrai būtų mažinamas, e, mažinamas e, šintlame efektą sukeliančių dujų emisijos. Mes pateiksime pakeitimus ir mes dabar matome, kad sistema neveikia, ji nėra veiksminga dėl jos atsiranda labai daug sukčiavimo, spekulacijų atveju. Mes turime turėti tokią priemonę, kuri veiktų gerai. Ir taip pat turime būti gana drąsus ir ambicingi, nes kitaip nepasieksime užsibrieštų tikslų. Prieš suteikdamas žodį komisijai norėčiau pasakyti jums, kad šiandieną nedalyvauja kai kurie kolegos dėl to, kad e, emis komitetas e, dirba tuo pat metu kaip ir mes ir emis komiteto pranešėjas ar kiti e, frakcijų atstovai dalyvauja tame posėdėje. Daniel Middles komisijos vardu dabar pasisakys. Dėkuoju, gerbiamas pirminkė. Komisijos vardu norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Dankanui, už jo pranešimą ir už tai, kad jis pasarysiais mėnesiais surinkė daug konsultacijų. Ir e, tai atsispindi diskusijose, kurios ką tik vyko. Mes E, esame patenkinti šiuo pranešimu, taip pat esame patenkinti parlamento narių mintimis. Komisijos pasiūlymas, e, kaip buvo pasakyta, buvo pateiktas prieš e, praėjusiu metu vasarą. Ir tai susijęs su 14 metų vadovų tarybos išvedomis. Mano komisijos narys sakė, kad jeigu teisės aktų leidėjai nori pati, pakeisti komisijos pasiūlymą, reikia galvoti, kaip tą padaryti, tačiau pagrindas vis tiek yra mūsų pasiūlymas, kuris atitinka vadovų tarybos išvadas. Štai pat norėčiau pasakyti tai, ką minėjo ir daugelis kalbėjusių, tai yra Paryžiaus susitarimai. ETS nėra vienintelė priemonė, kuri pasiūlyta komisija, taip pat beros penktadienį. Ar dar prieš savaitę prieš pusantros savaitės pateikė pasiūlymą dėl Paryžiaus sustarimo ratifikavimo procedūros ir mes e, tikimės, kad viskas sparčiai įvyks. Taip pat e, dirbame kitose srityse dėl e, dalymosi našta, dėl žemės naudojimo miškų, rengėme pasiūlymus iki vasaros kai ką ir pateiksime jums. Dabar pastabos dėl trijų ar keturių dalykų, kurie buvo šiandieną minimi. Taip pat aš sureaguosiu į klausimus, kurie buvo tiesiai komisijai pateikti. Paryžiaus. Ir uh, patikimumo autoritetą ES e, politikos priemonių. Labai mums svarbu gerai parengti e tą sistemą. Žemė į, matome, kad Kinija, Koreja, e, Koreja rengia panašias sistemas ir mūsų reforma yra esminės svarbos. Komisija sutinka su tuo, kad reikia neskubėti, kad viską padarytume gerai. Dėl vertinimo rodiklių. Uh, Komisija pateikė pasiūlymus atsižvelgti į realius duomenis 10 procentų veiksmingiausiems e, subjektams e, siūloma numatyti tam tikras priemonės, tą siūlė Europos vadovų taryba ir taip pat e, bus sprendžiama bendra sprendimų prieimų procedūra ne komitologijos keliu E, kai kurie tam tikri sprendimai ir pranešėjas siūlo papildomas normas ar normą, bet komisija ir toliau laikosi e, požiūrio, kad reikia e, laikytis, imtis, žiūrėti į realius duomenis, kad galėtume vertinti veiksmingumą sektorių. Toliau naujausios technologijos ir finansavimas labai svarbu rinkoje taikyti, dėkti technologijas. Moks, mokslinius tyrimus plėtrą mm, vystyti. Reikia pakankamai dėmesio tiems dalykams. E, dėl e, smulkiųjų emitentų e, komisija siūlo mm, išlygos taikymo galimybę. Mes suprantame tai, ką sako parlamento nariai, reikia vengti administracinės naštos, gerą pusiausvyrą deramą nustatyti šioje srityje ir dar norėčiau paminėti pajamų panaudojimo klausimą. Valstybės narės pateikė ataskaitas e, komisijai 90 procentų pajamų iš aukcionų surinktų e, naudojama e, kovoti su klimato kaitos priemonės. Dabar prievolės nėra griežtos šioje srityje, o pernai Liepos mėnesį pateikusi kom, pasiūlymą komisija e, ragino valstybės narės e, finansuoti pereinamojo laikotarpio priemonės. Ir e, komisija atkreipė dėmesį į tai, nes tam reikia specialaus, specialių veiksmų. Tai buvo klausima, kaip komisija apsisprendė dėl 57 procentų. Manau, kad aš taupydamas laiką ne pasakosiu išsamei, bet komisija atsakė valstybėms narėms raštu konkrečiai apie tuos 57 procentus mūsų pasiūlyme. Aš suprantu, kad yra e, dokumentų, kurie siūlo kitaip atlikti paskaičiavimus, bet aš su kolegomis e, dar pasižiūrėsiu į tą paaiškinimą e, valstybėms narėms. Dėl miškų komisija pritarė uh, kad tikrai e, labai svarbus visi sektoriai kovojant su klimato kaita ir mūsų pasiūlymas dėl Paryžiaus surimų ratifikavimo apie tai taip pat kalba. E, miškų sektorius, e, aš sakiau, kad tikimės jog iki vasaros atostogų pateiksime pasiūlymą dėl miškų ir žemės panaudojimo. Emisijų mažimo kontekste taip pat žiūrėsime į biomasės vaidmenį, tai taip pat buvo šiandieną minėta. E, dėl šildymo ir e, miestų e, šildymo sistemų veiksmingesnių. Manau, kad komisija supranta, kad e, negalima išspręsti tuo visų problemų susijusių su klimato kaita. Yra tam tikri mechanizmai, kurie stiprina tam tikrus elementus centrinio šildymo bet valstybės narės pačios gyvenins politikos priemonės e, skirtas e, emisijų mažinimui, nepatenkančias priemonės į ATS e ir tai apims ir centrinio šildymo sistemas. Komisija sutinka su pasiūlymu, kad reikės atlikti peržiūrą E, Paryžiaus e, įsipareigojimų prisimtų įvertinimą ir e, iki vasaros atostogų mes taip pat pateiksime tam tikrų pasiūlymų. Dėkuoju. Po komisijos paprastai suteikiama žodis pranešėjai, kad jis apibendrintų diskusiją, tačiau kolegos, kurie dirbo emis komitete ir atėjo dabar prašė pasisakyti bas. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad taip e, vėluoju, bet tikrai e, vyko tyrimo komiteto posėdis. Ačiū, kad suteikite man žodį. Ką tik tai e, man buvo pasakyta, kad diskusija vyko labai sklandžiai ir net negaliu sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Aš negirdėjau, kas, apie ką kalbėjote, tačiau įsivaizduoju neblogai, ką ketina padaryti ponas Duncan. Pirmiausiai dėl pono Duncano strategijos. Jis savo, kad e, yra maždaug tai, kaip viskas ir bus. Aš galiu pasakyti, kad ši strategija yra gana pavojinga dėl to, kad mes visi žinome, jog Envi pranešimo pagrindas visuomet yra pagrindas pramoniai susilpninti pasiūlymus. E, ir mes e, iš komiteto keliausime į plenarinę sesiją, paskui vyks diskusijos su taryba ir niekuomet nebuvo tai, kad Envi e, sprendimas e, bus, to, išliks toks pats, kaip kad galutinis tarybos sprendimas. Ir jeigu ponas Dankanas galvoja, kad būtent toks ir bus tarimas, tai jo strateginis sprendimas yra uh, neteisingas, nes viskas bus susilpninta. Ir manau, jog ponas Dankanas daro strateginę klaidą, taip galvodamas. Dabar paaiškinsiu, kodėl mes kalbame apie pranešimą be ambicijų. Ponas Dankanas visuomet labai didžiuojasi savo trejopomis ambicijomis, siekiais. Jis sako, kad pirmiausiai mes turime žiūrėti į e, susisiejančias politikos priemonės, bet e, pavyzdžiui, atsinaujinančių šaltinių direktyvos e, gal nebus gerai gyvenimas, nes atsinaujinantys šaltiniai išskiria per daug emisijų. Ir aš Manau, kad neteisingas yra toks požiūris, nes jeigu mes norime daugiau ambicijų ir ETS, mes neturėtume žiūrėti į susiliejančias priemonės, bet reikia griežtesnių ribų ETS sistemoje. Taip turi veikti mūsų rinka. Jūsų antras siekis yra. E, numatyti tam tikras išlygas, jeigu yra, atsiranda per daug e, leidimų šalyje, jūs vatuojate žodį, mei gali kažką daryti, bet e, yra daugybė dalykų, kuriuos gali padaryti valstybės narės, bet nedaro. Taigi, ponė Dankanai, tai yra tik tai gražus sakinys, kuris ne, nėra labai stiprus. Toliau e, vėlesnis. Vėlesnė peržiūra, pavyzdžiui, 23 metais apie tai, kaip įgyvendinamos Paryžiaus priemonės, tai yra atidėliojimas ir mes žinome, ką pasakys pramonė tuo metu. Nekeiskite taisyklių, kai prasidėjo jau varžybos. Ir e, vertinimas 23 metais, gal jūs ir nebebus čia, ponė Dankanai, po ketvirtadienio pasižiūrėsime, kaip viskas bus, bet jūs. Uh, uh, tiems, kurie perims darbus iš jūsų, e, perdodote tą atsakomybę kovoti. Mes dabar turime užsibriežti griežtus tikslus. Ir aš e, pateiksiu tam tikrų pasiūlymų. EPP, e EKR e, sutarė dėl to, kad jeigu mes kalbame apie vertinimo rodiklius, tai reikia kalbėti apie realias emisijas. Jeigu jos tokios svarbios, tai tuo met 21 metais ir e, grįskime viską realiomis emisijomis, o ne 15 metų duomenimis, nes mes e, žinome, kad ES 27 procentus užtikrina emisijų vietoj 20 procentų. Ir mes galime kalbėti apie kontrolinius rodiklius realių emisijų, bet ne išeities tašką. Aš tikiuosi, kad jūs pakeisite e, tą išeities atskaitos tašką ketvirtam atveju. Toliau e, lininis mažinimo koeficientas jūs kalbėjote apie daugumą ir jeigu aš viską gerai supratau, tai yra e, galimybių padidinti tą koficijantą net taryboje, kai kurios šalys sakė, kad jį reikia padidinti tą koficijantą. Ar ponas Dankanas padės e, diskusijoms, ar jūs jas nužudys net prieš joms prasidedant. Man atrodo, kad mes kaip Envi komitetas turėtume siekti atviros diskusijos ir reikia pagalvoti, ką daryti. Dabar pasiūlymas 2,2 procento. Tai net neužtikrins, kad visa e, Europos Sąjunga iki minus 80 sumažintų e, emisijas iki 50 metų, tai netgi nevykdys žemiausio siekio. Kalbam apie 23 metus, bet nereikia netų metų laukti ir peržiūrės. Mes žinome, kad tai bus dabar. Taigi mes turime užtikrinti, kad tas linijinis mažinimo koficijantas atitiktų uh, dviejų e, laipsnių Celsijaus scenarių, tada kalbėkime apie 2,8 procento. Ir, ir mes, e, jeigu kalbėsime tokias priemonės, tai gali būti, kad net viršysime tuos 2 laipsnius Celsijaus. Toliau inovacijų fondas. Taip jis nepaprastai svarbus, inovacijos yra labai svarbios. Bet ką daro ponas Dankanas? Jisai pirmiausiai 150 milijonų nepaskirstytų leidimų siūlo perkelti į inovacijų fondą. Yra pora problemų dėl to. Pirmiausia, komisija jau panaudojo tuos leidimus, tiksliau numato uh, kaip e, panaudoti tuos, tuo, tuos leidimus NER e, į rezervą. Jie keliaus. O e, dar sakoma, kad jie bus nukreipti inovacijų fondą, bet tarsi dvigubai jie yra paskirstyti. Ir kodėl mes dabar darome visą tai ketvirtame etape? Tai galima paaiškinti tuo, kad mes norime sušvelninti mūsų tikslus, sumenkinti tikslus. Nebereikėtų uh, tojais nepanaudotais leidimais dar labiau atskiesti, praskiesti pasiūlymo, nes jų nebereikės, jie nebūtini tie leidimai. Viskas gerai dėl inovacijų fondo, bet panaudokime išmintingai uh, tai, o ne uh, menkinkime mūsų tikslus. Dar vienas dalykas garsiosios diskusijos apie tai, ar pakankamai leidimų aukcionams numatyta ar ne. Norėčiau labai aiškiai pasakyti, jeigu reikia atlikti, taikyti um, įvairius sektorius apimantį pataisos koeficientą, tai reiškia, kad atsiras per nelik daug nemokamų leidimų sektoriams, kuriems e, jų nereikia. 30 procentų nemokamų leidimų numatyta sektoriams, kurie nedalyvauja konkursuose tarptautinėje konkurencijoje. Aš kaip suprantu, leidimai e, skirti tam, kad būtų padėta kai kuriems sektoriams, kurie kenčia nuo tarptautinės konkurencijos ir ko dėl mes nemokamai išdalė, e, ketiname dalyti tuos e, leidimus. E, Jeigu taip darysime, tai reikės to tarp sektorinio pataisos koeficiento, reikės jį pasitelkti vis dažniau. Mes e, turime užtikrinti, kad tokie nemokimi leidimai bus išdalinti tik tai tiems sektoriams, kuriems to tikrai reikia. E, girdime visus sektorius, kai sakoms reikia daugiau nemokamų leidimų, visiems jų reikia ir niekas nesako, kad kažkokiam sektoriui jų nereikia, nes Mes nenorime būti e, negeri kažkam, bet kai visi e, prašys, visi prašys vis daugiau leidimų ir atsiras lobistai, kurių klausys politikai, dar atsiras daugiau tų nemokamų e, leidimų ir tada reikės taikyti tarp sektorinį pataisos koeficientą. Reikia griežčiau patiems elgtis ir tikrai tik tai tiems sektoriams dalyti juos, e, kuriems jų reikia, o ne visiems dalyti reikėtų dviejų e, pakopų požiūrį taikyti. Taigi tiek, labai ačiū. Thank you very much. And now we close our debate, giving... Ačiū. Baigsime diskusiją, suteikdami žodį pranešėjų ponas Tankin. Gerbiamas pirmininkė. Ačiū Dievui, kad išgirdome tokį pasisakymą, nes kitai būtų visa harmonija sutrikdyta. Aš norėčiau pakartoti tam tikrus dalykus ir atsiprašysiu, jeigu pasikartosiu. Pirmiausias dalykas, atsinaučių energijos šaltinių direktyva yra sėkminga, taip pat ir efektyvumo direktyva. Aš tikrai neketinu ir niekada neketinau, kad kaip nors reikėtų susilpninti tuos e, dokumentus. Aš kaip tik galvoju, kad, kad e, leidimai, jeigu jų nebereikia, kad jų reiktų, jas, jas reikėtų panaikinti, jeigu nėra paklausos. Pirmas dalykas, jeigu yra sėkmės, o sėkmingos, o, tai, o jos ir yra, ir kažkas turėtų vertinti sėkmingumą tų nemokamų leidimų, reikėtų suderinti vieną politikos kryptį su kita. Ponas Vėlėk anksčiau sakė, kad kalbame ne apie persidengiančias politikas, bet tarpusavėje susijusias politikas. Kaip, už, kaip susijęti politikas, kad būtų tinkamus skatinančius veiksnius suderinti? Aš norėčiau, kad žodelis may būtų pakeistas must. Mielai galėčiau tokią e, privalomą pobūdžio nuostatą suformuluoti. Paryžiaus sutarimas turėtų būti kiek galima ambicingesnis, platesnio užmojo. Valstybės narės turi e, iš tiesų faktiškai daryti tai, apie ką jos kalba. Ir kai kalbam apie leidimus, ir jeigu yra pasirašytas Paryžiaus sustarimas, tai reikia, jeigu tų leidimų yra per daug, juos reikia e, išimti iš rinkos. Ir reikia laikytis subsidarimo principų. Ir tada tokiu, tokiu būdu mes matysime, kurios valstybės narės priklauso prie tų, kurių siekiai yra dideli. Tai darydami užtiksime pažangą. Dėl 2023 metų peržiūros. Per nelik ilgai reikia laukti, nelaukime, pradėkime dabar kaip pasieksime 2023 metus, jau turime būti šitą padarę. Ne, mes jau turime kažką būti nuveikę. Mano siekis yra įvertinti visą kiekį, o ne lininio mažinio um, koeficientą. Turime mažinti leidimų skaičių. Viena iš problemų, kuri man iškyla, ir aš mano uh, komanda parengė man labai atidžiai parengtą kalbą, galėtumėte ją paskaityti internetu. Aš norėčiau pasakyti, kad nesu prieš linijų mažinimo koeficientą. Jis turėtų būti peržiūrėtas atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimą. Ir aš netgi siūlyčiau 2,4 procentų linijinio mažinimo koeficientą. Aš manau, kad mes galime pasiekti savo siekius, net garnėdami tuo keliu. Toliau, atskaitos taškas, manau, kad reikėtų jį aptarinėti, o dėl leidimų, dėl e, inovacijų fondo visi tie dalykai yra susiję. Dėl kitų e, pastabų ir komentarų, visos jos buvo labai vertingos, tikrai jos, jos man labai pasitarnaus, turėsiu iš to naudos, tikiuosi, kad mes pasieksime konsensuso. So ir pasieksime tikslo, kurį išsikėlėme. Dėl krypties bendros. Turime remtis Paryžiaus susitarimu. Turime rimtų pakeitimų įvesti į priekybos taršos leidimais sistemą, visų pirma, mažinant tokių leidimų skaičių. Jeigu būtų didesnis linio mažinimo koeficientas, tuomet reikėtų, jeigu jis būtų nustatytas, tai reikėtų reiti tuo keliu. Aš nesu kažkokio tikrumo e, šalininkas. Aš kaip tik esu už tai, kad reikėtų e, kritiškai viską vertinti. Aš sulaukiau kritikos iš socialinių e, tinklų, bet mes esame dekratai. Jeigu mes norime kažką keisti, keiskime. Aš esu iš nedėlės frakcijos, negaliu vienas dirbti ir aš nekartą tai esu minėjęs. Dar vieną dalyką norėčiau pakartoti. Aš mieliau akisegį kalbėčiausi su oponentais, o negaučiau kažkokių kvailų e, karikatūrų iš oponentų. Aš norėčiau rimtų diskusijų, rimtais klausimais. Žmonės užsiema kvailystėms, siuntinėdami kažkokias karikatūras. Mes turime rimtai apie tai kalbėti. Kai kalbame, pavyzdžiui, apie miškus, miškus reikėtų įtraukti tai, bet tai nėra mano kompetencijos sritis. Galbūt reikėtų, kad miškai būtų įtraukti į. į nes į ETS nėra įtraukta tas rytis. Aš prie to dar sugrįšiu prie vieno dalyko. Aš manau, kad galime kartu pasiekti pažangos. Aš žiūriu į visus šiame, šioje E, šioje salėje, ne tik kitus, kurie sėdi prieki, bet ir asistentus, kurie sėdi gale salės. Visi gali įnešti savo interį, galime pasiekti pažangos, bet reikia būti pažangiais, elgtis protingai, racionaliai. Mes, aš manau, kad mes turėsime peržiūrėti Paryžiaus susitarimą laikui bėgiant. Ir pramonė taip pat turi pripažinti e, tą kelią, kuriuo mes einame Bet ne vien ekonominiai dalykai yra svarbus, būt nereikia trumparegiškai žiūrėti. Tik noriu pabaigoje pasakyti, aš nusiteikęs atvirai, pasirengęs judėti į priekį. Judėsime į priekį greičiau ir efektyviau, jeigu kartu e, apjungsime savo pastangas. Ačiū pirinkė, kad kalbėjau ilgiau nei ketinau šešėliniai pranešėjai, ačiū už jų vertingą paramą ir esu įsitikinęs, kad tikrai galime pasiekti pokyčių. Ačiū. Closing, uh, Dėkuoju prieš baigiant posėdžių. Noriu priminti e, darbo atvarkė. Pakeitimams terminas yra 28 birželio 12 val. o balsavimas NV komitete vyks 8 gruodžio, sako pirmininkas. Plenarinė sesija turbūt vasarį bus balsuojama. Daugiau neturime klausimų, baigiame posėdį ir posėdis vėl prasidės 3 val. po pietų. Primenu, kad šiandien 3 val. parlamento pirmininkas kartu su mumis dalyvaus ir generalinis sekretorius ponas Vele bus kalbama apie priemas susitarimo pasirašymą.